Good afternoon, everybody. I will ask our guests in the room. Labadiena visiems. Prašyčiau svečių esančių salėje susėsti. Galėtume pradėti klausimą. Norėčiau pasveikinti Jūs viešajame klausime dėl pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimo. Ji organizuoja pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Turbūt visi žinote, kad 2010 e, m. rezoliucija dėl pagrindinių teisų ES, Europos parlamentas kreipėsi į visas ES institucijas ir valstybės narės, kad būtų sukurtas naujas e, mechanizmas pagristas Lisabono sutartimi. Tai būtų sukurta uh, išsami žmogaus teisų politika ES, užtikrinanti gerą atskaitomybės mechanizmą, stengianti sureguliuoti žmogaus teisų pažeidimus. Aš pati asmeniškai e, labai džiaugiuosi galėdama pirmininkauti šiam posėdžiui, kadangi rengiant tą rezoliuciją aš buvau paskirta pranešėja. Mano nuomonė labai svarbu stebėti, kaip e, tie reikalai e, kiekvienais metais vertinami Šiandienos klausimo apie Hartijos įgyvendinimą tikslas įvertinti ES pastangas e, laikytis e, žmogaus teisų, jas saugoti ir jas propaguoti praėjus dviejiems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Laukiu e, turtingos diskusijos ir džiaugiuosi, kad šiandien tarp mūsų yra tarptautinių ir ES masto veikėjų, nevyriausybinio organizacijų atstovų ir įvairių institucijų atsakingų žmogaus teisės atstovų. Mūsų laukia labai ilga programa. Išklausysime įdomių atstovų kalbų, išgirsime daug įdomių pasisakymų. Ir norėčiau visų jūsų paprašyti išlaikyti laiko E, terminus suteiktus jums, kad galėtume 18.30 užbaigti. Klausimo pirmojoje dalyje kalbėsime pagrindinių teisų gynimą ir skatinimą ES ir ES. Vėliau per antrąjį posėdį kalbėsime apie pagrindinių teisų klausimų nagrinėjimo teisme galimybės. O trečiasis posėdis, trečioji dalis bus skirta piliečių darbo tvarkai pagrindinių teisų srityje. Po kiekvieno E, pasisakymų raundo, pras, išklausysime diskusijos ir aš e, prašyčiau visų jūsų informuoti e, pirmininkę apie savo pavardę ir instituciją, kurią atstovaujate. Tada gavę, pateikę mums prašymus raštu, atėjus laikui galėsite pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau pristatyti ponę Moniką Falašikovą Benovą. Ji yra Europos parlamento pranešimo dėl padėties žmogaus teisų, kuris bus greitai pateiktas autorė. Ji pristatys renginį. Ačiū, ponė, ačiū, ponė Benova, žodis jums. Pone Gal, labai ačiū e, jums ir visiems dalyviams, ponios ir ponai, kolegos. ES vis daugiau reikšmės skiria pagrindinėms teisėms. Aš nepasisakau už kokį tai tempo didinimą ar tam tikrą fazių įvedimą, bet e, man, pat, man patrauklesnė yra ES kaip pagrindinių teisų sąjungos idėja. Todėl man e, labai didelė garbė būti Europos parlamento metinės ataskaitos apie padėtį žmogaus teisų sityje ES autorė ir man didelė garbė kreiptis į šiandienos klausimo garbingą auditoriją. Kaip daugelis jūsų žinote, šis klausimas yra viena priežasčių e, pranešimui atidėti iki 2012 metų. Šio klausimo išvados ir e, pasisakymai kituose panašiuose renginiuose vykusiuose spalio mėnesį leis mums geriau parengti pranešimą. Dokumentai, kuriuos turėjome, pasirodė nepakankami. Vėliau e, žmogaus teisų agentūros pranešimas ir komisijos ataskaita apie hartijos taikymą, taip pat ir policijos departamento ataskaita apie e, padėtį žmogaus teisų e, valstybėse narėse buvo nepakankama. Lygiai taip pat nepakako e, poveikio hartijai įvertinimo. Matome, kad pasikeitė institucijų sąranga, pasikeitė kontekstas ir dabar jau nebegalima e, e, palikti tik tai, kas yra. Negalima išlaikyti tik pagrindinių elementų. Naujoje ataskaitoje turi būti naujų e, idėjų, negalima kartoti tik tai to, kas jau anksčiau buvo parašyta ankstesnėse ataskaitose. Todėl labai svarbu surinkti informaciją apie atitinkamą precedentų teisę ir praktinius e, pagrindinių teisų aspektus valstybėse narėse. Savame suprantame, toks e, darbas reikalauja tolesnių aktyvių ryšių su suinteresuotomis pusėmis ir pilietinė visuomenė. Kai gausime reikalingą informaciją, galėsime išvengti grėsmės, kad bus sukurtas dokumentas, kuriame parlamentas e, tik įvertina susidariusią padėtį žmogaus teisų srityje ir e, nurodo tolesnius žingsnius. Mes siekiame kur kas daugiau. Tokių metinių ataskaitų tikslas - atspindėti pažangą e, pasiektą įgyvendinant įsipareigojimus ir imantis veiksmų ir suteikti reikiamą atsakymą suinteresuotoms pusėms. Tai leis <clears throat> vykdyti retrospektyvų stebėjimo procesą ir įgyvendinti mūsų gerus kėslus. Todėl aš džiaugiuosi tuo, kad šiame klausime yra ne tik ES institucijų atstovų, bet ir nevyriausybinio organizacijų atstovų, tokių kaip socialinė platforma arba uh, Amnesty International Europos biuras. Tik porą galiu išskirti, yra kur kas daugiau. E, žmogaus teisų nevyriausybinės organizacijos yra labai gausios visoje Europos Sąjungoje. Jis dirba praktiškai ir e, reiškia susirūpinimą apie tai, kaip žmogaus teisės yra saugomos Europos Sąjungoje. Nevyriausybinės organizacijos reikalauja, kad Europos parlamentas ir taryba susilauktų reakcijos m, pa, iškeldami iniciatyvas žmogaus teisų įtvirtinime. E, E, taip pat buvo teiginių, sakant, kad ES veiksmai žmogaus teisų srityje yra riboti. Buvo keliami tokie klausimai, kaip ką keiskime ir kaip eikime į priekį. Ir šis klausimas ir pranešimas, kurį aš e, m, rengiu, e, suteikia puikią progą įtraukti visas suinteresuotas visas ir nevyriausybinės organizacijas. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus vaidmuo yra skiriamas nacionaliniams žmogaus teisų institucijoms. Jos yra tinkamiausias e, e, tarpininkas ir informacijos šaltinis apie padėtį valstybėse narėse. Nepaisant to, kol kas anksčiau tos organizacijos dar niekada nėra dalyvavusios Libe klausimuose, todėl labai džiaugiuosi matydama juos šiandien čia kokių klausimų šiandienos diskusijoje e, tikimės aptarti. Prisiminkime, kad renginys vyksta parlamente ir mūsų komitete. Todėl turime kalbėti apie panašias procedūras, e, kokias e, kelia žmogaus teisų pakomitetis, Europos komisija, ir atitinkami generaliniai direktoratai. Libe komitetas e, prašys e, reguliaresnės e, ataskaitos iš žmogaus teisų tarnybų ir teiks tam tikrus pasiūlymus teisės aksams valstybėse narėse ir priemonėms įtvirtinant žmogaus teisės. Europos parlamentas galėtų kasmet organizuoti konferenciją dalyvaujant nevyriausybinėms organizacijoms ir tarptautinėms institucijoms žmogaus teisų srityje. Mes e, manome, kad Europos komisija galėtų e, dažniau pasinaudoti teisę kreiptis į teismus, e, nustačius žmogaus teisų pažeidimus. Europos komisija turėtų dažniau konsultuoti su žmogaus teisų agentūra ir teikti įvairiausius pasiūlymus su galima įtaka žmogaus teisų padėčiai. Taryba turėtų pagalvoti, ar nereiktų aktyviau bendradarbiauti su parlamentu. Apie ką daugiau galėtume pakalbėti, galvodami apie potencialę agentūrą, kuri tarnautų kaip e, kontaktinė agentūra padedanti nacionalinėms žmogaus teisų institucijoms. Kitas diskusijų klausimas yra žmogaus teisų e, rodikliai, leidžiantis išmatuoti ES e, žmogaus teisų padėtį. O Po to kalbėsime apie pilietinės visuomenės vaidmenį. Reikia daugiau diskusijų apie tai, kad ES nepakankamai aktyviai dirba su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinė visuomenė. Ir prieš rengdama teisės aktus ir rengdama juos. Ir tokiu būdu tos grupės negali prisidėti prie ES teisės aktų. Šiandien be abejo per šį klausimą galėsime labai daug ką aptarti. Pažvelgiai darbo tvarkę ir į kalbėtojų sąrašą, net neabejojame, kad šis klausimas turės lemiamus reikšmės mūsų pranešimo sėkmiai. Linkiu visiems vaisingos diskusijos ir tikiuosi, kad palaikysime ryšį ir po to, kai šis renginys baigsis. Ačiū. You, turn... Dėkuoju, poniai Benovai, o dabar aš sutiksiu žodį ponui Hall, Paul Hemets, Europos komisijos pagrindinių teisų ir sąjungos pilietybės rektorato direktoriui. Ačiū pirmininkė. Ir aš pirmiausia norėčiau patikinti ponę Benovą, jūs pranešėją, kad mes ketiname su juo glaudžiai bendradarbiauti. Būtų ko gero teisinga pasakyti, kad e, įkvėpti gyvybę į šią hartiją ir užtikrinti kad ši hartija tarnau, kad ši hartija tarnautų mūsų piliečiams, yra klausimas, kuris rūpi e, tiek Europos komisijai, tiek ir Europos parlamentui. Šiandien aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kokia pažanga buvo padaryta nuo to laiko, kai įsigaliojo hartija. Pirmiausia, mes. Uh, susitvarkėme savo namuose, Europos komisijoje mes patvirtinome strategiją dėl efektyvaus hartijos gyvendinimo ir taip pat parengėme vadovą skirtą mūsų pareigūnams, kurie rengia teisės aktų pasiūlymus, nes manau, kad visuomet reikia pradėti nuo savęs. Antra, taryba, reaguodama į komisijos strategiją, įsipareigojo 2011 m. vasario mėnesį padidinti pastangas skirtas e, hartijoje nurodytoms pagrindiniams teisėms įgyvendinti ir tvirtinti. Aš norėčiau pateikti Jums praktinių pavyzdžių, kurie parodys, kaip hartija realiai įtakoja mūsų teisėjų kuros darbą. Nereikėtų pamiršti, kad e, ši hartija e, gimė dalyvaujant Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams įvykusime, e, kurie susibūrė konvente. Taigi, kaip šį hartą įtakoja pasiūlymus e, dėl teisės aktų, kuriuos rengia Europos komisija? Aš norėčiau Jums pasakyti, kad e, skirtumas ir pasiūlymo, kuris buvo pateiktas 2008 metais ir šis pasiūlymas buvo susijęs su kūno skeneriu naudojimu ir su tuo pasiūlymu, kuris buvo pateiktas 2011 metais. Remiantis e, e, pagrindinių teisų hartė buvo nuspręsta atsisakyti e, rengeninių skenavimo aparatų, nes tai gali pažeisti pagrindinės piliečių teisės. Šis pasiūlymas galėjo rastis tik dėl to, kad, yra, kad įsigaliojo hartė ir atsirado Lisabonos sutartis. 2008 metais to negalėjome įsivaizduoti. Taigi tai yra vienas e, praktinis pavyzdys to, kaip e, veikia hartija. Jei mes norime, kad piliečiai realiai galėtų naudotis e, savo teisėmis, turime pažvelgti į tai, ką daro teismai. Nes reikia aiškiai pasakyti, kad asmenų teisės įtvirtina pirmiausia teismas jokia vykdomosios valdžios įstaigos, įstaiga, Europos komisija ar Europos parlamentas nesugebės įspręsti individualių atvejų. Teisingumo teismo sprendimais nesuteikiama kokia nors teisė piliečiui. Šią teisę gali uh, suteikti tik tai nacionalinis teismas. Taigi hartiją įtvirtina pirmiausia valstybių narių nacionaliniai teismai. Ir aš norėčiau, kad jūs visiems tai paaiškintumėt. Nacionaliniai teisėjai ir nacionaliniai teisininkai e, pirmiausia įgyvendina pagrindinių teisų hartiją. Tai yra labai svarbu suprasti, kai kalbame apie ES e, teisę ir jos e, galiojimą. Mes jau matome, kad uh, E, hartija jau yra taikoma ir mes galime tikėtis, kad ateityje ji bus taikoma dar labiau. 2009 metais buvo pateikti tik tai du prašymai, e, kuriuos pateikė nacionaliniai teismai ir pra, šiais prašymais buvo e, prašoma išdėstyti, kaip jis. E, kad būtų paskaptas preliminarus sprendimus. O 2010 metais tokių prašymų jau buvo daugiau nei šimtas. O 2011 metų, 11 metais per 10 mėnesių mes gavome jau 27 prašymus. Taigi, matome, kad tos institucijos, kurios gali įtvirtinti pagrindinės teisės jau pradėjo taikyti hartiją. Kalbėdamas apie Teisingumo teismo jurisprudenciją ir darbą, galiu pasakyti, test aša į čeką bylos buvo išnagrinėtos ir jos yra svarbios. ES institucijos įgyvendindamos e, hartiją ir vykdymos politiką turėtų pirmiausia vengti, nes, uh, vengti kurti nepateisint, nepa, neteisėtus ir nerealius lūkesčius. Mes turime kalbėti atvirai ir aiškiai, ypač kai kalbame apie teisės viršinybės principo įtvirtinimą bei pagrindinės teisės. Ir dėl šios priežasties 2011 metais kovo mėnesį paskelbtoje ataskaitoje dėl e, hartijos įgyvendinimo labai aiškiai tai buvo pasakyta. Mes manome, kad kurti nerealius lūkesčius e, yra tikrai nepateisinama. Mes dalyvavome seminare, kuriame taip pat dalyvavo peticijų komiteto nariai. Kalbėjome apie hartiją, į mūsų elektroninio teisingumo portale dabar yra pateikta informacija apie tai, į ką reikėtų kreiptis valstybėse narise tam, kad būtų apgintos jų pagrindinės e, teisės. Aš kalbu, aš turiu galvoje čia ir e, nevyriausybinės organizacijas, e, privačias ir valstybinės įstaigas, tai yra visas įstaigas, štai išskirius teismus. O šiandien aš su jumis norėčiau aptarti, kokį potencialą turi viena vertus teismai, o kita vertus ombudsmenai bei kitos institucijos, kurios rūpinasi tuo, kad būtų apgintos piliečių pagrindinės teisės. Manau, kad mes turime išnagrinėti visas šiame darbe dalyvaujančias institucijas, visas taikomas priemonės tam, kad galėtume užtikrinti, jog hartija būtų gyveninama kuo geriau. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad šiemet mes taip pat paskelbsime ataskaitą. Ji bus paskelbta, ko gero, 2012 metais. Joje bus kalbama apie tai, kaip e, sekasi mums gyveninti šią hartiją. Ir tikiuosi, kad jūs jai pritarsite. Dėkoju ponui Chemes ir toliau žodį suteikiu ponui Hammerberg, Europos tarybos žmogus teisų komisarui. Sveikiname jūs atvykus į piliečių teisų komiteto surinktą klausimą ir sutikim žodį. Like first... Aš pir... noriu Jums uh, prisipažinti, kad kai pirmą kartą išgirdau apie pasiūlymą sukurti pagrindinių teisų hartiją, aš buvau nusiteikęs labai skeptiškai, nes man pasirodė, kad mes jau turime uh, e, sutartys, mes jau turime Europos konvenciją ir man atrodė, kad reikėjo gal papildyti galiojančią konvenciją papildomų protokolų. Man atrodo, kad tikrai e, nereikėtų rizikuoti uh, ir kurti dvi, galimai dviejų skirt, e, teisų rinkinių, nes e, visos šalis pasirašiusios žmogaus teisų konvenciją viena ir kitai privalo e, paisyti žmogaus teisų teismo nutarčių. Tačiau panašu, kad mano toks pradinis skepticizmas tikrai nepasiteisino. Uh, Nors man ir atrodo, kad mano tuomet išsakyti argumentai vis dar tebe galioja, nes e, akivaizdu, kad dar stokojama koordinavimo tarp šių dviejų struktūrų. Ir aš iš savo asmeninės patirties žinau, kad kartais tenka nusivilti. Pavyzdžiui, kai mes svarstėme žiniasklaidos įstatymus e, Vengrijoje, man atrodo, kad Europos taryba galėjo uh, kur kas aiškiau ir griežčiau išdėstyti savo nuomonę, dėl to, kad, kad mes galime kalbėti apie tai, kad pažeidžiama yra žodžio ir raiškos laisvė. Tačiau komisija pasirinko kitą kelią. Ir dėl to Budapešte parlamentas patvirtino kelis nelabai svarbius pakeitimus. Ir tuomet e, parlamente, Vengrijos parlamente susidarė įspūdis, jog tais pakeitimais jie galės nuraminti Europos Sąjungą, nors tų pakeitimų, aišku, ne, nepak, nepakanka. Taigi, man atrodo, kad kartais e, šios abidvi Europos struktūros, kurios rūpėsi žmogaus teisėmis, turėtų geriau koordinuoti savo darbą. Kartais, gali, kartais kila problemų ir dėl uh, kardomojo sulaikymo. Ir buvo pasiūlyta parengti žalėją knygą, kurioje būtų aptartos įvairios priemonės skirtos tam, kad iki teisminis sulaikimas būtų taikomas kuo rečiau. Ir mes turime patirties jau to, kaip tokios priemonės gyvenimus kai kuriuose Europos tarybos šalyse, kurios nėra ES narės. Europos konvencijos penktame straipsnėje e, yra aiškiai pasakyta, kad jeigu priimamas sprendimas dėl e, kardomojo sulaikymo, tuomet e, šis sprendimas turi būti reguliariai nuolat peržiūrimas ir kad uh, Šis kardomasis sulaikimas gali būti taikomas tik tai išskirtiniais atvejais. Ir be abejo, teismas turi ir nem, sukaupęs nemažai patirties ir bylų, gali būti, kuriamis galima remtis kaip precedentu. Be to yra atskiras dokumentas, kurį pasirašė visi ES ir ES vidaus reikalų ministrai, kuriame kalbama konkrečiai yra apie kardomai sulaikymą. Be to yra dar vienas dokumentas skirtas ko, kankinimams ir jis taip pat galėtų praversti, kai kalbame apie kardomai sulaikymą. Iš to, kad aš jau paminėjau, Akivaizdu, jog visos Europos institucijos privalo bendradarbiauti ir tos institucijos, kurios neįeina Europos Sąjungos sąrangą, taip pat gali būti naudingos, nes mes taip pat turime nemažai patirties. Nes e, kartais uh, Pavyzdžiui, ES pagal galiojančias sutartis negali imtis kokiu nors veiksmų, o mes pagal savo teisinius dokumentus galime tai daryti. Taigi, man atrodo, kad tokiais atvejais galima būtų tikrai pagerinti mūsų bendradarbiavimą. Bet bet kuriuo atveju aš manau, kad hartija vis dėlto yra reikalinga. Žmogaus teisų teismas veikiantis Strasbūre atsižvelgia į hartiją. Ir nepamirškime, kad hartija buvo e, patvirtinta, patvirtinta praeis pusmečiui, um, pusšimčiui nuo Europos žmogaus teisų konvencijos įsigaliojimo. Taigi ji yra savotiškai, savotiškai, atna, at, savotiškai atnaujintas e, dokumentas. Tai yra šiuolaikiškesnis dokumentas. Tačiau aš noriu pranešti jums liūdną e, žinią. Aš, nepaisant visą padarytą, e, nepaisant visų padarytos pažangos, mes visose valstybėse dabar turime ombudsmenų institucijas, vėlės kitas įstaigas ir jos puikiai dirba ir Equinet, pavyzdžiui, tinklas, e, kuris vienyje lygybė besirūpinančias organizacijas yra labai naudingas. Vyksta taip pat ir struktūruotas dialogas tarp pilietinės visuomenės ir valdžios įstaigų. Tai yra labai svarbu, ginant žmogaus teisės. Tačiau yra ir liūdna žinia. Mes turime tam tikrų labai rimtų problemų. Pavyzdžiui, tai, kaip yra elgiamasi su Romais. Tai yra tikrai skandalinga. Aš esu apsilankęs visose šalise, kur gyvena Romų bendruomenės. Ir aš su jais bendravau ir stengiausi suprasti, kaip jie e, mato situaciją. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad e, šie žmonės tikrai yra diskriminuojami visoje Europos Sąjungoje. Jų gyvenimo trukmė yra maždaug e, dešimčia metų trumpesnė nei visų kitų piliečių. Labai daug vaikų nebaigia mokyklų Kai kuriuose šalise tik tai pusė mokyklinio amžiaus vaikų lanko mokyklas. Nepamirškime ir uh, užimtumo problemų, kurios atsiranda dėl diskriminacijos darbo rinkoje. Yra ir tokių vietų Europos Sąjungoje, kur uh, Romų bendruomenėje iš vis niekas neturi darbo. Tai yra labai rimtos problemos. Ir dažnai Romai gyvena e, tokiomis sąlygomis, e, kurios kelia mums pasibaisėjimą pačiose skurdžiausiose šalyse. Ir jau net ir nėra reikalų kalbėti apie tai, e, ar atstovaujame yra politinėme ligmenyje Romams. Apie tai kalbėjome dažnai. Buvo surinkta daugybė konferencijų, parengta daugybė planų. Tačiau realiai situacija nesikeičia arba keičiasi labai mažai. Turime tai pripažinti. Antra, aš manau, kad mums nepavyko patobulinti migracijos ir prieglopščio suteikimo procedūrų Europoje. Nepavyko skurti tokios procedūros, kurie visiškai atitiktų mūsų žmogaus teisų e, standartus. Ir turime apie tai kalbėti. Galime tik apgailėstauti, kad bendros ES migracijos politikos kūrimas užtruko tiek ilgai ir gal iki kitų metų pabaigos jau, jau pavyks dėl jo susitarti, tačiau tiesą e, e, e, sakant, klausydamasis įvairių diskusijų, negaliu būti tikras dėl to, kad taip e, įvyks. Yra tokių žmonių, kurie tiesiog negali išdėstyti savo nuomonės. Pavyzdžiui, mums žinoma yra apie tokius atvejus, kai 2000, 2000 migrantų iš Afrikos paskendo jūroje. Ir ar kas nors pasipiktino dėl to, ar kas nors parodė solidarumą šių žmonių ir jų šeimų atžvilgių. Ir šių žmonių šeimos nariai labai dažnai net nežino iš tikrųjų, kas nutiko jų artimiesiems, o jie dažnai turėjo sumokėti už tokią kelionę. Norėčiau padėkoti komisijos narį poniai Malmstrom, kadangi jie stengiasi sukurti e, tinkamą, diskusijoms tinkamą atmosferą, ypač šiaurės šalise. Ir norėčiau paraginti visus laikytis konstruktyvesnio požiūrio, kai mes kalbame apie migrantus. Ir e, tęsdama šią temą perėsiu prie e, kito savo, e, kitos savo pasisakymo dalies, tai yra ksenofobijos. Mes matome, kad atsiranda vis daugiau ekstremistinių grupuočių, kurios kursto neapykantą. Uh, tą galime pastebėti, jei pažvelgsime į tai, kas vyksta internete, jei patikrinsime kai kuriuos tinklalapius. Bet to mane nuvilė ir kai kurie žiniasklaidos atstovai, kurie tikrai skleidžia neapykantą kai kurių atinių grupių atžvilgių. Be to turime Taip pat sėtijesti po teroristinio e, išpolio, išpolio 2001 e, metais New York'e mums pavyko užmėgsti konstruktyvų dialogą su prokurorais Lenkijoje. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime spręsti įtarimus dėl e, įtariamųjų kankinimų Lenkijoje, labai žiaurių kankinimų. Mes turime duomenų apie tai, kad buvo ir kitų šalių, kur, kur veikė slaptieji kalėjimai. Be to, ir mano šalis, Švedija, dar neištyrė e, įtarimus dėl dviejų egiptiečių, kurie atvyko, kurie kairė buvo kankinami Dabar jau šį darbą, tyrimai darbą įsitraukia ir jungtinės tautos. Taigi reikėtų kritiškai vertinti ir mūsų pačių veiksmus. Šio posėdžio pavadinimas leidžia manyti, kad mes galime kalbėti ne vien apie padėtį ES, bet ir ES taryboje. Ir mes galime pastebėti tik tai, kad teismų sistema po, po komunistinėse šalyse keičiasi labai lietai. Jie kenkia ir, ir korupcija, ir nepakankama e, darbuotojų kvalifikacija. Ir tai be abejo sukuria visiškai netinkamą atmosferą e, tose šalyse žmonės nebetikė, kad e, teisingumas gali būti e, įvykdytas. Taigi dar daug ką galime padaryti ir turiu dar vieną dalyką pasakyti. Man atrodo, kad mes išgyvename vertybių krizę, nes matome, kad e, šiuo metu stokojama yra tolerancijos kitų žmonių atžvilgių. Tai yra visiškai neprimtina ir kai kurie pareigūnai, aukšto rango pareigūnai, nesipriešina tokioms tendencijoms, nepasisako prieš jas ir todėl jie gal ir netyčia suteikia legitimumo ekstremistų pozicijai. Ir štai kas šiuo metu vyksta Europoje. Dėkuoju. Thank you, Commissioner Hammerberg. You Labai ačiū už pasisakymą, labai įdomu buvo jūs išklausyti. Dabar suteiksiu žodį ponui Cezar Herma, kuris atstovauja Europos e, Sąjungos tarybos Lenkijos pirmininkančią šalį. Jis yra ES tarybai pirmininkančios Lenkijos užsienio reikalų ministerijos ES teisės departamento direktorius. Prašom žodis Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad mane pasikvietėte. Aš atstovauju uh, tarybai pirmininkaujančiai Lenkijai ir džiaugiuosi galėdamas e, dalyvauti šiandienos klausime tarp tokių garbingų kalbėtojų. Gerbiam pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Po labai įdomaus uh, pono Hamadek pasisakymo aš e, norėčiau sutelkti dėmesį į pagrindinių teisų hartijos reikšmę ES valstybėms narėms. E, Hartijos e, įsigaliojimas, e, kaip kartu su Lisabono sutartimi, nesukėlė ES valstybių narių teisinės sistemos revoliucijos. Kaip žinia, Hartija pirmiausia yra taikoma ES institucijoms ir tarnyboms. Valstybėse narėse Hartijos vaidmuo yra ribotas, jis tik patvirtina, ji tik patvirtina ne, teisės, principus ir laisvės, kurios jau yra nustatytos valstybių konstitucijose. Taip pat yra įtvirtinami pagrindiniai ES teisės aktų principai susiję su uh, E, tarptautinėmis sutartimis ir įsipareigojimais viršintais pagal tas sutartis. Viena iš priežasčių, kodėl apie Hartiją nėra tiek daug dažnai kalbama nacionaliniu lygiu, kiek ES institucijų lygiu, yra ta, kad ES valstybių narių teisės aktai bendrai, aš norėčiau pabrėžti bendrai, tenkina tą Hartiją. Jos nepažeidžia. Iš esmės, e, tai e, atitinka padėtį su ES žmogaus teisų konvencija ir kitais e, žmonių, žmogaus teisų apsaugos e, dokumentais. Deja, ne visuomet dar taip yra. Ir kartais visuomenės dėmesį atkreipia tų reikalavimų netenkinimas. Ir kaip komisaras Hammerberg ką tik sakė, kartais e, padėtis tampa net skandalinga. Negalima taikytis su tuo faktu, ypač kai galvojame apie nacionalinių teisės aktų įgyvendinimą. E, vis tik tokių pažeidimų dar pasitaiko. Reikia pabrėžti, kad valstybių narių konstituciniai teismai ir ES teisingumo teismas neturi e, galiojančių papildomų juridiškai privalomų priemonių. Galėtume pasinaudoti e, terminų template E, galė, galvodami apie nacionalinių įstatymų ir reglamentų e, legalumą ir galimybę jais pasinaudoti. Hartija būtų labiau pripažįstama, jeigu atskiri atvejai būtų e, pateikiami aukščiausiams nacionaliniams teismams arba ES teisingumo teismui. Ir vėlesni to teismo nuosprendžiai galėtų uh, patvirtinti savo reikšmingumą, deklaruodami nacionalinių administracijų įvykdytus hartijos pažeidimus. Kol kas ES teisingumo teismas um, dar neturėjo pakankamai galimybių atsakyti kai kuriuos svarbius bendruosius klausimus iškilančius ES valstybėse narėse. Nacionaliniai teismai atlieka svarbiausią vaidmenį užtikrinant pagrindinių teisų įgyvendinimą ir jų laikymasi. Deja, jie dar nėra visiškai tikri dėl to, kaip tą hartiją galima gyvendinti, nors ir gauna E, nusiskundimų dėl tos hartijos pažeidimų. Kartais dėl to netikrumo e, nepavyksta pritaikyti hartijos nuostatų, nors tos hartijos nuostatos yra taikomos tiesiogiai valstybėse narėse, pirmenybę suteikiant nacionaliniai teisiai ir e, turėdamas, aš pirmiau, pirmenybę nacionalinės teisės atžvilgių ir kitų antrinių ES teisės aktų atžvilgių. Taip pat teismas gali jaustis šiek tiek netikras dėl to, kaip galima pritaikyti uh, E, teisingumo teismo e, jurisprudencijoje nustatytų ES teisės aktų pagrindinius principus. E, kaip jau kalbėjo Paul Nemitz, Europos teisingumo teisme bylos susijusios su Hartija keliamos vis dažniau ir artimiausiais metais turbūt bus surinkta pakankamai gairių teisingumo teisme dėl to, kaip valstybės narės šią hartiją juridiškai interpretuoja. Aš turiu pripažinti, kad mes dabar išsamei analizuojame teisingumo, teisingumo nuosprendžius susijusius su pagrindiniu teisų hartija. Pavienių asmenų tarpe taip pat jaučiame daug netikrumo dėl hartijos įgyvendinimo. Čia aš visiškai sutinku su Europos komisijos pastaba pateikta e, kovo mėnesio ataskaitoje dėl ES hartijos taikymo. Dauguma klausimų ir skundų susijusių su hartijos laikymusi e, kuriuos mes gauname Lenkijos užsienio reikalų ministerijoje, nėra susiję su ES teisės įgyvendinimo ar pritaikymu. Aš nesu susipažinęs su su kitų valstybių narių mm, padėtimi, bet aš žinau, kad visose šalise e, piliečiai jaučiasi šiek tiek e, pasimetę ir nesupranta, kas vyksta. Todėl akivaizdu, kad reikia aiškiau su žmonėmis bendrauti ir sumažinti tą dviejonių mastą. Kitas svarbus komisijos ataskaitos e, elementas yra vadinamasis pagrindinių teisų sąrašas, kuris labai aiškiai E, yra papildomas Europos komisijos pasiūlymais e, dėl to, kaip reikėtų dirbti. Kaip mes pastebėjome, Europos parlamentas 2010 m. gruodžio mėnesio rezoliucijoje ir taryba šių metų sausio mėnesio išvadose e, pripažino, kad jie atlieka teisės aktų rengėjų kartu vaidmenį ir tokiu būdu jie gali užtikrinti, e, kad pagrindinių teisų būtų laikomasi per visą teisėkuros procedūrą. Tačiau valstybių narių iniciatyvos teisės aktų srityje taip pat turi būti suderintos su hartyje. Anot tarybos išvadų, dabar jau tarybos visos parengiamosios institucijos yra skatinamos bendradarbiauti su FREMP darbo grupe pagrindinių teisų, piliečių teisų ir e, laisvo asmenų judėjimo darbo grupę. E, tarp kitų komisijos ataskaitoje pabrėžtų klausimų e, Lenkijai pasirodė labai vertingas komisijos pareiškimas dėl naujo pasiūlymo, dėl to, kaip galima uh, naudotis teismais. Ta teisė yra garantuota Hartijos 47 straipsnėje. Šiame kontekste aš norėčiau pabrėžti, kad Lenkija skiria ypatingai didelį reik, didelę reikšmę uh, teisėkuros darbui uh, E, rengiant direktyvą dėl nusikaltimų aukų teisių, jų paramos ir apsaugos. E, komisija šios direktyvos projektą pateikė gegužės mėnesį. Kita svarbi e, sritis, e, kurios negalima pamiršti kalbant apie Hartijos taikymą, yra ES išorės santykiai. Be jo, nes ES yra saistoma e, Hartijos šiuo požiūriu. E, ir iškyla tik tai klausimų dėl to, kaip ES galėtų atlikti lyderės vaidmenį e, propaguodama žmogaus teisės visame pasaulyje. Tuo aš norėčiau baigti savo pasakymą, ponės ir ponai, ačiū uždėmesi. Dėkoju ponui Herma už tai, kad pristatė e, pirmininkaučios Lenkijos požiūrį į žmogaus teisų būklę. Svarbu, kad dėl pagrindinių teisų vyktų glaudus dialogas Europos parlamentu Aš parmininkaudama e, čia komiteto posėdžių kvieščiau tarybos atstovus ir Europos ir vis atstovus perduoti savo institucijoms šį signalą. Mes norime bendradarbiauti. Mes esame sulaukę Europos tarybos parlamentinės asamblėjos atstovės. Pone Kerstin Landgren yra būtent šios asamblėjos atstovė atsakingo žmogaus teisių klausimus Europos taryboje. Prašom. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mane dalyvauti posėdėje. Ačiū už surenktą seminarą. Jūs sakėte, kad aš esu pranešėja ir aš, kaip jau sakiau, rengiau Europos taryboje pranešimą dėl Lisabonų starties poveikio žmogaus teisėms. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo e, vertybių mes matome, kad Lisabonos sutartis ir, Lisab ir Europos tarybos dokumentai remiasi tomis pačiomis vertybėmis e, - teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms ir jų tvirtinimas. E, Europos Sąjunga veikia šiuo klausimu panašiuose srityse, kaip ir Europos taryba, stengiamas įtvirtinti saugumą ir taip toliau. Tačiau Lisabonos sutartis prie, sutarties prieimimas e, įtakoja žmogaus teisų padėti valstybės narės e, sprendžia šios klausimus remdamasi pagrindinių teisų hartiją ir Europos žmogaus teisų konvenciją. Savo pranešime aš stengiausi išdėstyti tam tikrus standartus susijusius su žmogaus teisų apsauga, su jų standartais Europoje. Ir E, džiugu yra tai, kad jūsų komitetas ir visos, e, ir visos ES institucijos pripažįsta Europos tarybos dokumentų šią srityje. Mes Europos taryboje sveikiname Europos parlamento žengtą žingsnį. Gegužės mėnesį 2010 metų jis prieimė sprendimą pasisakydami, jog ES turi prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai iš esmės yra pirmas žingsnis norint ES prisijungti prie uh, šios konvencijos. Mes taip pat sveikiname tą tokį konstruktyvų požiūrį, nes jo remdamiesi mūsų institucijų vadovai priejo bendro sutarimo dėl to, kaip Europos parlamentas galėtų dalyvauti e, Europos žmogaus teisų teisėjų skirimo procese pilietinės visuomenės atstovai, su pilietinės visuomenės atstovais mes konsultavomės ir mes norėtume, kad ir su mumis būtų konsultuojamasi būsimų dėrybų metu, kai bus kalbama apie ES vidaus taisyklės. Tai yra svarbus dalykai. Mes galime E, tuo būdu skatinti ES ruoštis šiam prisijungimui ir galime e, platinti informaciją apie tai, kad ES ruošis prisijungti prie ES teisų konvencijos. To žingsnio tikslas yra pagerinti nuoseklumą tarp paneuropinių projektų, kuriuos skatina Europos taryba ir integracijos procesų, kurį vykdo Europos Sąjunga. Galiausiai taip galima surasti bendrų vardiklių žmogaus teisų apsaugai visame žemynė, bendrų priemonę, kuriomis bus saugos visų žmonių teisės. Prisijungus prie žmogaus teisų konvencijos tai taps įmanoma, taip pat prie Europos tarybos konvencijų ir stebėsinos mechanizmų. Norėčiau pasakyti, kaip Martinas Liuteris Kingas, turiu tokią svajonę Europos parlamentinė asamblėja pritarė, kad mes turime visi ieškoti bendros paneuropinės erdvės, kur būtų numatyti minimalų žmogaus teisų apsaugos standartai. Ir čia turime dirbti dviem kryptimis, kurios padėtų mums tos svajonės pasiekti. Pirmiausia, ES turėtų prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Antras žingsnis turėtų būti toks. Bendro nuoseklumo užtikrinimas, bendrų standartų ir standartų įvertinimų turėjimas visame Europos žemynė. Taigi pirmiausia, ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos yra esminis dalykas nes tuo būdu ES visos institucijos turės užtikrinti tuos pačius žmogaus teisų standartus visur ir žmogaus teisų teismas bus kompetentingas spręsti žmogaus teisų klausimus visoje Europos Sąjungoje. Svarbu, kad būtų užtikrinta apsauga nuo žmogaus teisų pažeidimų visiems Europos piliečiams. Prisijungimas prie šios konvencijos padės užtikrinti geresnę išorės kontrolę tų teisminių žingsnių, kuriuos atlieka ES institucijos. Įsipareigojimai užtikrinti individuo žmogaus teisės bus prisimti tiek vidaus, tiek išorės požiūrių. Tačiau dabar yra jaučiamas didžiulis poreikis, kad atsirastų naujų politinių įsipareigojimų. Prabėgo dviejai metai, dėrybos vyksta ir dabar atėjo laikas prisimti naujus įsipareigojimus, tą turi padaryti vairios mūsų politinės struktūros, kad e, tas prisijungimas įvyktų iš tikrųjų, nes e, tai dar neje, nėra dėja atliktas žingsnis. Taigi darykime viską, ką galime, kad tas prisijungimas įvyktų kuo greičiau. Antra standartų nuoseklumas ir standartų įgyvenimo vertinimas. E, čia norėčiau pasakyti, kad teks išspręsti svarbiausius šiandienos iššūkius ir taip pat teks išsiaiškinti, kokia yra palikta erdvė naujų rytinos konvencijų atsiradimui. Kalbant apie šias konvencijas, galėčiau paminėti tokias, kad reikalingos konvencijos duomenų apsaugos ryptyje, e, nusikaltimams e, informatikos, kibernetikos rytyje, korupcijai ir panašiai. Visam tam reikalingas stebėsenos mechanizmas, kaip greko pavyzdžiui. Svarbu, kad būtų nedubliuojama veikla, kad nebūtų piknaudžiaujama mokesčių mokėtojų pinigais, kad jie nebūtų švaistomi be reikalo. Turime užtikrinti, kad mes nuo, nenustotume tą, tą stebėsiną vykdyti. Maničiau, kad mums yra būtinos atviros konsultacijos su e, tarp, tarp Europos tarybos institucijų ir ES institucijų. Būtina atidžiai stebėti teisėkuros procesą, svarbu pasižiūrėti vadinamasias normatyvinės iniciatyvas. Tai mums padės išvengti darbo dubliavimų ir tai mums padės išvengti standartų suprastėjimo. Be abejo, galim tik pritarti geresnei žmogaus teisų apsaugai, tačiau negalime sutikti su to, kad žmogaus teisų apsaugos standartai suprastėtų. Tikiuosi, kaip komisaras Amberg sakė, čia nevyksta jokios varžybos. Aš tikiuosi, kad nėra kaunamasi dėl prestižo su atskiromis institucijomis. Tiesiog galime sukurti bendrą paneuropinę erdvę, kur bus užtikrinama svarbiausia žmogaus teisų apsauga. Ir tai pasitarnautų visiems mūsų piliečiams, ES piliečiams ir Europoje neatsirastų dar papildomų sienų. Mes galime ekonominės ir politinės krizės laikais e, gyvendinti svarbų europinį projektą visiems, kad žmogaus teisės būtų tinkamai puoselėjamos, saugomos ir užtikrinamos visame Europos žemynė. Ir nesvarbu, apie kokias institucijas mes čia kalbėtume. Dėkuoju uždėmesį. Pirmininkė, ačiū poniai Lundgren. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. O dabar Kaip minėjo pradžioje mūsų pranešėjas, mums džiugu savo tarpę šiandien matyti pilietinės visuomenės atstovus, kurie kalbės šiandien ir, nu, ir maloniai sutiko pasidalinti savo patirtimi žmogaus teisų gynybos rytyje. Šios pirmosios sesijos pabaigai suteiksiu žodį ponui Nikolas Berger. Jis yra organizacijos Amnesty International Europos biuro direktorius. Prašom. Much, Ačiū, panė pirmininkė, dėkuoju Jums už kvietimą čia atvykti. Gerbėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš esu Nikolas Beger ir vadovauju Amnesty International e, Europos biurui e, Bruselėje. Ir aš Jums kalbėsiu apie e, tai, kas kelia nerimą šimtui nevyriausybinio organizacijų, kurios, kurios vienyje nevyriausybinio organizacijų tinklas. Aš žiūriuosi, kad vyksta e, šis klausimas ir man yra labai malonu jau sėdėti šalia tokių garbingų ekspertų ir žinovų. Prieš metus šis parlamentas e, labai iškilmingai pristatė pagrindinių teisų hartiją kaip e, svarbiausią dokumentą, kuri, kuris, kuri remintis bus ginamos pagrindinės teisės. Prieš mėnesį parlamente, dalyvaujant peticijų komitetui ir Europos komisijai, mes suringėme seminarą, kuriame buvo kalbama apie hartijos pritaikymą nagrinėjant piliečių skundus. Ir šis seminaras aiškiai parodė, kaip komisija iš tikrųjų vertina šią hartiją. Panašu, kad komisija atsisakė visų ankstesnių savo siekių. Panašu, kad e, komisijos pozicija remiasi tokią nuomonę ir aš cituoju, reikėtų vengti nesusipratimų dėl to, kada ir kur piliečiai galėtų kreiptis, e, kai jiems atrodo, kad pažymas yra jų pagrindinės teisės. Nusivylimas iš tikrųjų įsivyravo. Ir euro zonos krize nėra naujas dalykas. Europa išgyvena krizę ir e, Tomas mums apie tai jau pasakojo. Labai mažai žmonių supranta, kas yra pagrindinių teisų hartija. Ir žmogaus e, teisų gynėjai ir toliau bels ES duris ir visiškai teisingai. 60 procentų jūsų rinkėjų nori, kad jūs rūpintumėtės žmogaus teisėmis. Tai akivaizdžiai rodo gyventojų apklausos nuomonės. Ar jūs esate pasirengę tai daryti? Pastaruoju metu daug buvo kalbama apie tai, kad, kad Hartija buvo paskelbta labai iškilmingai, tačiau po to apie ją buvo visiškai pamiršta, visi apie ją pamiršo. Ir mes žinome, kas vyksta Europoje, žinome, kas vyksta ir, ir Graikijoje, ir, ir e, Bulgarijoje, ir, ir Vengrijoje, ir Čekijoje, ir Tomas apie tai kalbėjo. Tai yra labai liūdna žinia, tačiau dėja, ji yra visiškai teisinga, Europos Sąjunga nieko nedaro. Uh, Hartija, nors ir nėra e, teisiškai privaloma, e, neturi jokios e, vertės, jokios prasmės. Taigi kokie nesusipratimai įvyko? Būtų jokingai, nebūtų taip graudu. Dažniausiai cituojamas yra 55 Hartijos straipsnis. Tai, tačiau mano 51 atsiprašau straipsnis. Jame yra parašyta, kad Europos e, hartai, e, pagrindinių teisų hartai yra taikoma atsižvelgiant ES kompetenciją ir ji nesuteikia ES jokių naujų įgaliojimų ar teisų. Taigi, jei mes įsigilinsime į šį straipsnį, tai suprasime, kad ES rankos yra surištos ir kad uh, kad ES svarbiau yra prižiūrėti, kaip elgesi valstybės narės, o ne kaip yra užtikrinamos e, piliečių pagrindinės teisės. Tai ironiška, tačiau ši hartija riboja ES galimybės ginti pagrindinės teisės. Štai tokia yra šiandienos realybė. Ir tai yra kur kas daugiau nei tiesiog nesusipratimas. Ir tai turim pasakyti poniai Reding ir poniai Malmstrom. Nes tai yra protekcionizmo gynimas. Ir jei žmonės tai net jums apie tai pasako, kad tuomet tiesiog e, apsimetame, kad įvyko nesusipratimas. Bet mums atrodo, kad kartė kartais yra pasinaudojama tam, kad būtų, e, e, kad būtų pažįstos kai kurios teisės. Hartija e, jau yra taikoma teismuose. Yra natūralu, kad yra gyvas dokumentas, kad jis suteikia nemažai vilčių žmonėms ir kad jį reikia tobulinti. Taigi, skirti visą dėmesį ir tik 51 straipsniui reikštų sumenkinti šios hartijos vertę. Nepaisant to, kad ES jau turi visus jai reikiamus įgaliojimus žmogaus teisė, teisės rytyje, tiek nacionalinio, tiek ES lygmenių. Mes turime ir konvenciją, ir hartiją. Taigi ES turi visas reikiamas priemonės žmogus teisėms apginti. Ir mes turime pasakyti, neribokite savo įgaliojimų. Ir galiu Jums pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, diskriminacija. Diskrimina, nediskriminavimo principas yra įtvirtintas tiek kartuoju, tiek susit, sutartyse ir ES patvirtino teisinius dokumentus, pavyzdžiui, teisų direktyvą. Taigi, kodėl šis dokumentas nėra taikoma ir kodėl ši direktyva nėra taikoma, kai yra išvaromi iš valstybių narių Romai. ES galėtų gyvendinti šią direktyvą ir netgi galėčiau pasakyti, kad jos netaikymas prieštarauja hartijai. ES turi visas ją reikalingas kompetencijas ir turi visas reikalingas politikos priemonės. Teisė gauti prieglobstį taip pat yra įtvirtinta Hartijoje, dėl to buvo džiaugiamasi, kai Hartija įsigaliojo. Taigi, kodėl ES neįgyvendina šios teisės? atskaitomumo stoka. Taryba ir komisija tiesiog kiša galvą į smėlį, nepaisant to, kad Europos parlamentas ir valstybės narys reikalauja, kad būtų ištirti valstybių narių pažeidimai. Tačiau, nes nepaskelbtoje ataskaitoje visiškai apie tai nekalba, visiškai nekalbama apie valstybių narių uh, pažeidimus uh, vykdytos kankinant trečių šalių piliečius savo teritorijoje. Yra ir kitų nesusipratimų. Ir jie atsiranda ne dėl 51 e, straipsnio, bet dėl 7 straipsnio, kuriame kalbama apie politinius mechanizmus skirtus rimt, uh, e, rimtiems e, žmogus teisų pažeidimas valstybės narėse užkirti bei sankcijoms taikyti. Tačiau niekas nenori taikyti šio straipsnio. O tai reiškia, kad antrasis straipsnis, kuriame yra išdėstytos visos e, pagrindinės teisės, praranda bet kokią prasme, nes niekas e, nesirūpina šiomis teisėmis. Septintasis straipsnis suteikia ES institucijoms teisę vertinti pagrindinių teisų situaciją valstybėse narėse. Akivaizdu, kad 7 straipsnis nėra skirtas tam, kad valstybės narės būtų pažemintos, ne tam, kad, kad ES galėtų kaltinti valstybės narės. Ne, šis straipsnis yra skirtas tam, kad būtų užtikrinta, kad valstybės narės e, pasitų tų įsipareigojimų, kurių prisijėmė tarptautiniuose dokumentuose. Atėjo laikas tarybai, Europos komisijai, Europos parlamentui, o ypač e, jums, o jūs. Uh, E, turite tai įgaliojimus irgi pagal 7 straipsnį, pradėti jį realiai taikyti. ES institucijoms nereikia išnagrinėti dviračio ir ne, nereikia naujų galių. Jūs turite jau pakankamai įgaliojimų ir mes prašome, kad jūs naudotumėte šiomis e, galiomis ir įgaliojimais. Jei jūs takėsite hartiją, tuomet jūs galėsite užkirsti kelią Romų išvarimams, galėsite užkirsti, užkirsti kelią žmonių orumo pažeidimams. Atėjo laikas atvirai kalbėti apie tai, ką ES gali ir privalo daryti tam, kad būtų apgintos žmogaus teisės. Mums atrodo, kad laikas ieškoti preteksto to nedaryti jau praėjo. Uh, naudokitės e, savo teisinės įgaliojimais ir pereikite prie žodžių, nuo žodžių prie veiksmų. Ar mes galime jumis pasitikėti? Dėkuoju. Ačiū, ponė Beger. O dabar pradėkime diskusiją po pirmosios, pirmųjų pasisakymų. Norėčiau visiems priminti, kad tam, kad galėtų kuo daugiau jūsų pasisakyti, Kalbėjimo laikas ribojamas dviem minutėmis. Todėl norėčiau paprašyti visų norinčiųjų pasisakyti, tai turėti galvoje. Kaip sakiau iš pradžių, mes norėtume, kad kad e, norinčiųjų pasisakyti pavardės būtų parašytos ant popieriaus lapo. Sekretariatas surinks lapus. Europos parlamento nariams tai netaikintina. O kai e, jūs norėsite e, dar papildomai pasakyti, kelkite ranką ir tada mes teiksim žodį. Pone Gomes. Ar neironiška tai, kad e, šiuo metu mes posėdžiaujame O mūsų piliečiai galvoja, kad ne tik žmogaus teisų, bet ir demokratijos principus ES pažeidinėja e, tie, kurie turėtų tai tvirtinti. Aš turiu galvoje Europos tarybą ir vyriausybės, kurios dirba Europos taryboje, spręsamos ekonomikos krizės problemas. O šnekame visi apie žmogaus teisės. Manau, kad tai yra rimta problema ir mums čia, šiame parlamente. Manau, kad iššūkiai buvo iškelti ir Europos parlamentui. Čia šiame parlamente mes e, neretai tarsi atskiriame e, dvi sritis. Žmogaus teisės egzistuoja užsienyje, o pagrindinės teisės dažniausiai yra įtvirtinamos tarsi čia viduje tai nėra gerai. Tai sukuria įvaizdį, kad mes taikome skirtingus standartus. Norėčiau pasakyti ir paklausti pono Begerio, ar jis negalėtų šiek tiek išsakyti savo nuomonės apie tai, kad e, centrinės e, žvalgybos agentūros kalnių gražinimo skrydžiai nebuvo pakankamai gerai įvertinti. Visos politinės šeimos, įskaitant ir manąją, susitaikė su tuo, kas vyko, niekas nesipriešino ir tai e, atsispindi Europos parlamento pasivume. Todėl norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate. Tai turės labai rimtų padarinių Europos Sąjungai. Negalima tokių uh, E, veiksmų traktuoti kaip atsakingų, palaikant ryšį su kitomis pasaulio dalimis, propaguojant žmogaus teisės visur, ypač artimiausioje kaiminystėje, jeigu leisite pasinaudoti tokių terminų. Todėl norėčiau paklausti, ką Jūs manote, kaip toks gyvybiškai svarbus elementas apie ES e, patikimumą kalbą. Toliau ponas Koelio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kalbėtojai teisingai minėjo Hartijoje. Pirmiausia, mes pastebame, kad tai Hartija yra žingsnis pirmin, bet dėja to yra negana. Buvo džiugu išklausyti Europos tarybos atstovų nuomonę. Jie minėjo, kad skeptiškai iš pradžių žiūrėjo Europos žmogaus teisų hartiją, bet paskui požiūrį pakeitė. Be abejo, hartijoje yra skirtumų lyginant su tuo, kas buvo kalbama. Teisės teorija yra viena, praktika yra kas kita. Ir dėl teorijų mes kaip ir sutarėm tarpusavį. Ana Gomes paminėjo irgi tuos dalykus, kuriems galima pritarti. Kai kurie kalbėtojai kalbėjo apie CŽV nelegalią veiklą Europoje. Komisaras Tomas Herma kalbėjo taip pat apie iniciatyvas, kurių buvo imtasi prieš metus. Žmogaus teisų pakomitetis uh, pasakė savo nuomonę šiais klausimais, tačiau turėtų būti uh, galimybė įvertinti uh, kokios buvo padarytos išvados, kiek buvo įgyveninta praktikoje to, ko Europos parlamentas rekomendavo savo dokumentuose. Galbūt Europos parlamentas dirba ne taip puoliai ir greitai, kaip turėtų. E, praeitie Europos parlamentas yra ėmėsis e, lyderio vaidmens. Pavyzdžiui, kad ir nagrinėjant CŽV nelegalių e, keleivių pervežimų gražinimų skrydžius. E, bet mes sakome, kad trūksta koordinavimo tarp atskirų institucijų darbo, tarp e, koordinavimo veiklos tarp Europos parlamento ir Europos tarybos žmogaus teisių ir Europos tarybos e, parlamentinės asamblėjos. Kaip, kaip, kaip Jūs manote, kokia būtų Jūsų reakcija į tai? Dėkoju. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti e, visiems kalbėjusiems, ypač ponams Hammerberg ir ponui Begeriu, už tai, kad jie taip atvirai kalbėjo ir išsakė kritiką parlamentui, komisijai ir tarybai. Aš, e, kaip parlamentarė, norėčiau pirmiausia pateikti klausimą pirmininkėms. Turbūt nebuvau pradžioje, kai jūs kalbėjote. Ar komisijos e, nares Reding ar Malmström kvietėte? Būtų labai gražu, jeigu jos galėtų dalyvauti tokioje diskusijoje. Ar buvo išsiustas toks kvietimas? Nes aš esu tikrai labai dėkinga už jų darbą daugeliais ryčių. Ir šiuo klausimu būtų buvę labai gerai, jeigu jos būtų galėjusios dalyvauti. Aš nenuvertinu pono Paul Nemets pozicijos ir pareiškimo, bet e, mano nuomonė, e, komisijos narės turėtų atstovauti Europos komisiją ir už jos ribų. Norėčiau pateikti vieną klausimą ponui Hammerberg e, apie santyki tarp Europos pagrindinių teisų konvencijos ir pagrindinių teisų hartijos. Jūs sakėte, kad Europos tarybos konvencijai jau daugiau negu 50 metų. Ji buvo parengta iškart po antro pasaulinio karo ir išplaukė iš tuo metinių aplinkybių. Pagrindinių teisų hartija yra nauja, joje yra nuostatų, apie kurias net nebūtų buvę pagalvota e, prieš 50 metų, pavyzdžiui, kai kalbame apie diskriminaciją dėl lytinės orientacijos. Apie tai dabar jau kalbame, čia pažanga padaryta. Bet to jūs kalbėjote, kad kartais e, e, iškyla tam tikra e, painiava tarp šių dviejų dokumentų. E, E, ponė Liungren tą irgi minėjo. Ar jūs galėtumėt tiksliau nurodyti, e, kur jūsų nuomonė ES galėtų pasitelkti konvenciją dažniau. Minėjote Vengrijos žiniasklaidos teisės, žiniasklaidos įstatymo atvejį. Man nebuvo malonu tai išgirsti, tiesiog buvo šiek tiek gaila, kad žmonės taip kalba. Ir kaip komisija sakė, ir daugelis parlamentarų pakartojo, mes būtume buvę kur kas e, labiau patenkinti, jeigu komisija būtų griežčiau e, suėmusi Vengriją už tokį įstatymą, nes tokie įstatymai negali būti priimti. E, Europos Sąjunga vis dažniau pasinaudoja konvenciją ir tai padeda dirbti ir mums Europos parlamente. Mums e, parlamentui iškyla kitas klausimas. Kai kalbėjo ponas Bėger, aš galvojau, žinoma, parlamentas nori padaryti daugiau spaudimo ir bendradarbiauja su Europos komisija, kai reikia. Tačiau problemos dažnai iškyla valstybėse narėse ir taryboje. Net ir parlamente tokiu atveju būna. Su Vengrijos žiniasklaidos įstatymu taip atsitiko. Arba prisiminkime E, maždaug poros metų senumo atvejį, kai norėjome priimti rezoliuciją dėl žiniasklaidos koncentracijos, sutelkdami dėmesį į Italiją, bet nesugebėjome jos priimti. Labai nedidelė balsų dauguma, bet e, ji buvo atmesta. Taigi gana dažnai mums būna sunku surinkti daugumą už tai, ką mes norėtume, kai kurie iš mūsų norėtume priimti. Ir galbūt tai yra ne tiek klausimas, kiek pareiškimas, bet manau, kad Europos parlamentas labai didelė dalimi priklauso nuo pilietinės visuomenės veikėjų, kad jie ne tik suteiktų mums informaciją, bet ir padarytų tam tikrą spaudimą ir mums, ir tarybai, ir komisijai. Reikia pilietinės visuomenės atstovų, kad jie padėtų įgyvendinti teisės galimybės, kurias mes teoriškai ir praktiškai turėtume turėti. Ačiū, ponė Lunačiek. Paprašyčiau kolegų neviršyti dviejų minučių skiriamų jūsų pasisakymams, nes kitaip neužteks laiko visiems pasisakyti ir atsakymams išgirsti. Klausimas dėl to, ar buvo kviestos komisijos narės. Ką tik sekretariatas man pasakė, kad taip, abi komisijos narės buvo kviestos. Pone Malmström atsisakė, pasireiškusi, kad uh, Ši tema yra ponios Reding atsakomybės rytis, o ponė Reding turėjo ankstesnių įsipareigojimų šiandienai. Todėl dabar ir turime tarp mūsų e, generalinio direktorato direktorių. Toliau ponė Liutford. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pateikti klausimą kurį jau pateikė ponas Koelio, kaip ES, ES taryba ateityje bendradarbiaus. Aš pakartoju tą patį klausimą ir pateiksiu porą komentarų. Manau, kad yra labai naudinga, kad ES nusprendė prisijungti prie konvencijos, nes tai leis uh, uždaryti, pašalinti uh, egzistavusius trūkumus Manau, kad tokiu būdu dings tos keistenybės ir galbūt netgi pavydas, drįščiau pasakyti, kurios neleido sistemai gerai funkcionuoti. Tomas Hamenberg, kuris yra e, stebėtinai aktyvus, paminėjo e, kai kuriuos e, neiškumus. Jis turbūt neturi tiek daug įgaliojimų kaip ES žmogaus teisės atsakinga komentarė, nes jį gali pritaikyti įvairias sankcijas. Manau, kad būtų galima čia įvykdyti tam tikrą esminio peržiūrėjimo operaciją, kad mes galėtume pasinaudoti ir Europos tarybą, ir Europos sąjungą, sutelkiant valstybės nares E, padėčiai pagerinti. Aš manau, kad ir Europos e, parlamentas turėtų e, apsimti jam tenkančią atsakomybę. Mes turime panaudoti visas egzistuojančias juridinės galimybės, kurios nėra tokios plačios kaip komisijos ar tarybos, tačiau vis tik tai galime uh, jas panaudoti. Pagrindinė problema, mano nuomonė, yra ta, apie ką kalbėjo ponė Lunačiak. Uh, parlamentas e, tam tikra prasme yra e, nenusiteikęs noriai spręsti šių problemų. Nacionalinių interesų, e, dėl nacionalinių interesų taip yra. Ir atsiranda žmonių, kurie sako, kad mes esame tarsi diplomatų klubas. Mes esame bendrijos institucija, besivadovaujantį teisės viršenybės principų. Ir pagal bendrijos įpareigojimus mes galime reikalauti kitų institucijų atsiskaityti. Institucijos tarpusavėje turi būti atskaitingos, nes mes e, baudžiamojo nusikalstamumo srityje ir bendrai teisės srityje ES e, turime reikalauti abipusio gyvenimo ir sutartimis ir konvenci... sutartise ir konvencijoje nustatytų įsipareigojimų įgyvendinimo. Taigi, e, tik taip galėsime viską sustatyti į vietas. E, neužtenka sakyti, kad tai, kas vyksta tavo šalyje, man rūpi. To negana. Reikia pradėti kontroliuoti problemas. Egzistuoja visa eilė sričių, visa eilė valstybių narių turi problemų ir ne viena problema nėra unikali. Ir manau, kad reikėtų daryti vienodo laipsnio spaudimą visoms šalims, pasinaudojant turimomis teisinėmis priemonėmis ir išvengiant tų iš anksinių nusistatymų neveikti. Ačiū. Ir e, toliau e, salės galie blondinė. Dėkuoju už man suteiktą žodį. Esu Marisa Sileronu. Buvo paminėta visai lė didelių problemų, jas paminėjo Tomas Hammerberg. Manyčiau, kad prie jų visų turėtume pridėti didžiulį skurdą. kaip skurdas pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės ir kaip galima būtų šią problemą integruoti į ES institucijų veiksmus. Pavyzdžiui, pagrindinių teisų agentūra savo darbų programoje turėtų įrašyti vienu iš pirmų numerių šį klausimą - didžiulio skurdo problemą nes būtina yra peržiūrėti iš esmės, kaip skurdžiausi žmonės galėtų pasinaudoti pagrindinėmis teisėmis. Ir labai konkrečiuose srityse - kultūros, švietimo, apgyven, būsto, teisingumo, e, šeimos ir vaiko apsaugos srityje. Be abejo, aš dar pamiršau, ko gero ne vienas, sako kalbėtoja, na, mokymos rytis labai svarbi yra. Matau, kad kitoje daugiametėje darbų programoje Šis klausimas turi būti atspindėtas atskirai. Antra. Dėl socialinės diskriminacijos. Žmonės, kurie gyvena labai skurdžiai, patiria pačią įvairiausią diskriminaciją. 21-ame pagrindinių teisių hartijoje straipsnėje apie tai yra kalbama. Ir reikėtų, kad ta socialinė diskriminacija vieną gražią dieną būtų pripažinstama nelegalia ir nepriimtina. Tai irgi galbūt galima padaryti per agentūrą arba galima gal paieškoti ir kitų kelių. Norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė Nikola Berger. Negalima skurdžiai gyvenantiems žmonėms atsakyti, kad štai šis klausimas yra ne ES kompetencijos sritis. ES juk iškėlė vienu iš svarbiausių savo prioritetų kovą su skurdu. Tad manyčiau, kad visi žmonės turi turėti galimybę naudotis E, pagrindinėmis laisvėmis ir teisėmis. Maničiau, kad bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir e, Europos tarybos turėtų vykti sklandžiau peržiūrėjus svarbiausius dokumentus. Ir unikina žvelgiu į mūsų svečius, pirmiausia žodis ponui Nemets, paskui ponui Hameberg, paskui Ne, pono Zamaberg regis irgi nenori kalbėti, ponė Berger. Prašom, ponė Nemits, jums žodis. Thank you very much. Um... Dėkuoju. Leiskite pasakyti štai ką. Į savo įsipareigojimus komisija žvelgia labai rimtai, o būtent uh, Europos komisija yra uh, ES teisių ir sutarčių sergėtoje, įskaitant ir Europos pagrindinių teisių hartiją. Mes manome, kad laimėsime šį mūšį, nes dažniausiai, kai pralaimėdavome žmogaus teisių teisme, rezultatas būdavo tas pats - mažėja ES, mažėja pasitikėjimas ES institucijomis. Tačiau juk teisės viršenybės principas reiškia, kad uh, teisėjų ir ribojimas turi būti vertinamas labai rimtai, jeigu žmonės skundžiasi dėl to, kad jie patys ar kiti e, neturi vienu ar kitų galimybių, kur vis turėtų turėti vienaudotis, yra būtina tokius atvejus nagrinėti. Mes taip pat šiandien girdėjome daug pareiškimų, kurie netitinka tikrovės. Pavyzdžiui, dėl gražinamųjų skrydžių kiekviena kiekvienas komitetas, kuris buvo pareigotas šį klausimą nagrinėti, ėmėsi veiksmų, užmesgė dialogą su valstybėmis narėmis ir, e, sakyčiau, buvo pasiekta ir sėkmės. Galėčiau paminėti vieną kitą pavyzdį. Pavyzdžiui, Lenkijoje prasidėjo tyrimas ir apie tai kalbėjo ponas Hambergas. Aš manau, kad būtų tiesa, jei pasakytume, kad Europos komisijos žingsniai ir tapo to postumiu, kai tyrimas prasidėjo norėčiau pridurti, kad čia mes kalbame apie tą sritį, kuri nėra vien tik mūsų teisinės kompetencijos rytis. Tačiau mes stengiamės užtikrinti, kad būtų gyvendinta viskas, kas numatyta pagrindinių teisų hartijoje. Dar žodelis dėl specifinių dalykų, kuris paminėjo ponas Hammerberg. Galėčiau išvardinti tą patį iš sąrašą, iškelti tos pačius klausimus. Norėčiau pasakyti, kad komisija ėmėsi daugelį tų klausimų specifinių veiksmų. Komisija labai atidžiai išstudijavo, kokių veiksmų būtų galima imtis. Tačiau jūs teisingai minėjote, kad veiksmų plane taip pat turi atsirasti tam tikri dalykai, bet ten jau yra minimi tokie dalykai kaip teisė į švietimą, į mokslą, žimtumą ir taip toliau. Mes laikomės integruoto požiūrio. Mes neturime uh, kai kuriuos atsės atskirų dokumentų. Pavyzdžiui, komunikavimas su Romais yra geras to pavyzdys. Uh, Hartijoje minimos yra ir socialinės teisės. Ir čia mes regis visi sutarėme. Mes sakome, kad mes galime turėti tokią agentūrą, kurios įgaliojimai bus stebėti socialinių teisių įgyventinimą, įskaitant ir e, socialinių teisių pažeidimus ir socialinę diskriminaciją, su kuria ypač susiduria žmonės iš skurdžių šeimų. Norėčiau pasakyti, kad taip pat turime vengti ir veiklos dubliavimo, tam yra Europos tarybos atstovai, nes iš tikrųjų visiškai neapsimoka turėti tokius pačius įgaliojimus atskirose agentūrose, kurios iš dalies yra ir dar ir nepriklausomos. Kitaip tariant, turime elgtis atsakingai, parlamentas ir komisija turi būti atsakingi ir agentūroms suteikti tik tokius įgaliojimus, kurie nesidubliuoja su kitais nes priešingų atveju matome, kad bus labai nedideli, e, nedidelės mūsų lėšos toliau naudojamos, kai dėl bendradarbiavimo su Europos taryba. Aš asmeniškai manau, kad tai yra įdomi diskusija. E, susitinka reguliarioms diskusijoms e, žmogaus teisų teismų pirmininkai, Europos žmogaus teisų teismo vadovas ir jo kolegos, taip pat konstitucinių šeimų atstovai, konstitucinių teismų atstovai. Ir aš manau, kad svarbiausia yra štai kas, numatyti daugia pakopį bendradarbiavimą. Tikslas būtų apimti kuo platesnės rytį ir išvengti veiklos dubliavimo, kad žmogaus teisės, kad piliečių teisės būtų uh, E, tinkamai apsaugotos. Na, be abejo, užduotis nelengva. Ir eurobarometras pateiks tokius duomenys, kur pritarimų šimtaprocentimų nes, ne, ko gero nesulauksi. Tačiau gyvename demokratijos sąlygomis ir žmonės įvairiai vertina politikų pastangas. Bet e, visa tai yra politiniai dalykai. Turime užtikrinti, kad tas, su tai vairovė yra tinkamai tvarkomasi, kad dirbama žmonių labui. Manau, kad mes turėtume pradėti nuo dialogo, nuo dialogo tarp atskirų teisminių struktūrų, o paskui turėtume žvelgti į kitą etapą, o būtent į dialogą tarp administracijos struktūrų, tarp teismų struktūrų ir turėtume numatyti daugia pakopę tam tikrą sistemą, tinklą, kurio dėka būtų galima padėti piliečiams, o piliečiai kol kas skundžiasi, kad jų prašymai tiesiog tame grinėjimai persiunčiami atgal. Praktikoje tai būti neturėtų ir, na, suprantu, kad praktika yra svarbus dalykas, ne tik įstatymų raidė. užsirašiau tuos e, kritinius dalykus, kurie buvo išsakyti šiandien. Manau, kad svarbiausia, kai diskutuojame apie individuo teisės ir teisę apskritai, svarbu yra, kad rimtai žiūrėtume į šias temas, kad jas nagrinėtume neužmirštami orumo, nes priešingų atveju tik pakenksime e, teisės viršenybės principui. Ir šiuo atveju ir buvo dirbama laikantis orumo. Norėčiau pasakyti, kad esame atviri bendradarbiavimui su jumis, tačiau mes e, turėtų veikti taip, kad piliečiai nebūtų klaidinami. Mums tenka visiems bendra atsakomybė. Ir manyčiau, kad į kiekvieną skundą šios ir jie turėtų būti įsiklausoma. Ačiū. Dėkuoju Jums, iš karto tikiu žodį ponui Hammerberg, tam, kad jis trumpai sureaguotų tai, ką Jūs pasakėt. An, Jūs pad, uh, norėjote padaryti užuominą man, kad aš kalbėčiau ne per nelik ilgai. Na gerai, be abejo, skurdas yra labai svarbi problema. Mes pastebėjome, kad ekonominė krizė skaudžiausiai smogė pažeidžiamiausiams mūsų visuomenėje Ir e, šiuo metu būtina yra tobulinti analizę, ją sukonkretinti tam, kad būtų geriau e, apibrieštas priemonės, kurios būtų skirtos apsaugoti e, pagyvenusiems žmonėms, žmonėms su negale, kai kurioms šeimoms, kurios atsiduria įtin sudėtingose padėtyje, ypač dabar, kai valstybės narys yra taupoma. Aš nes nekalbėsiu su žmogaus teisų komisarė. Ir mes kalbėjome apie tai, kaip galima būtų apsaugoti pažeidžiamiausias grupės. Dabar, kai yra karpami biudžetai, CŽV ir atskaitomybė, taip, iš tikrųjų šioje srityje dar daug ką galima būtų pasakyti ir turime ir toliau spalsti valstybės Man atrodo, kad valstybės narės vengia atvirai apie tai kalbėti, bijodamos, kad tai pažeis jų įsipareigojimus dėl konfidencialumo santykiuose su uh, JAV ar CŽV. Tačiau aš manau, kad tokios nuostatos dėl konfidencialumo negali būti panaudojamos kaip pretekstas, pretekstas uh, žm ignoruoti žmogaus teisės bei nebaudžiamumui užtikrinti. Toliau, koordinavimas. Europos tarybos ir žmogus teisų teismo mechanizmų ir ES struktūrų darbo koordinavimas. Man atrodo, kad Tai, kad mes turime konvenciją ir tai, kad Europos Sąjungos valstybės narės pasirašė šią konvenciją ir dalyvavo žmogus teisų teisme, suteikė mums daugybę naujų galimybių ir jomis reikėtų pasinaudoti. Būtina yra skatinti bendradarbiavimą tarp svarbiausių veikėjų abiejose pusėse. Turime galvoti apie tai, kas vyksta kitose institucijose. Ir tam tikrais labai svarbiais atvejais mums nepavyko tinkamai suderinti savo veiksmų. Toliau konvencija ir pagrindinių teisų hartija. Hartija iš tikrųjų yra 50 metų jaunesnė nei konvencija ir todėl joje yra paminėti dalykai, kurie prieš daugybę metų niekam nekėlė problemų. Teismas turi labai įdomią galimybę, remiantis konvencijos principais, šiek tiek e, keisti konvencijos principų interpretaciją, atsižvelgiant į e, pasikeitusias aplinkybės. Aš dabar nesigilinsiu į šį klausimą, galėsiu tai padaryti kitą kartą, bet yra tokių pavyzdžių, kai Hartija tikrai e, pravertė uh, siekiant sprendimo teisme. Pavyzdžiui, praeitais metais, birželio mėnesį, buvo nagrinėjama byla, kuri buvo iškelta gavus skundą iš Austrijos. Ji buvo susijusi su tos pačios lyties e, žmonių teisė tuoktis. Ir remiantis e, hartyje buvo primtas teismo sprendimas. Tai yra svarbus pavyzdys, kuris parodo, kad uh, Hartija ir konvencija gali papildyti vieną kitą. Aš dėkoju Sarai Latford už jos išsakytą tokią bendrą poziciją. Mes iš tikrųjų negalime leisti, kad Europos, Europoje nuo atsakomybės žmogaus teisų srityje būtų apsaugota bet kokia teritorija, regionas ar šalis. Dėkoju ponui Hamar, Hamarberg ir dabar prašau pono Beger kalbėti kuo trumpiau. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus ir už Jūsų atsakymus. Kai, buvo, kai įsigaliojo e, Hartija, mes turėjome labai daug vilčių, nors mūsų visuomet net, net tenkino 51 straipsnis. Uh, Ir e, manome, kad šis straipsnis trukdo valstybėms narėms ir Europos komisijai veiksmingai ginti žmogus teisės. Dėl to mes esame labai susirūpinę. E, čia žvė kalėjimai ir e, kalinių perdavimas. Turime daugybę duomenų šiuo klausimu. Suomija nesiniai, pavyzdžiui, paskelbė naujausius duomenys. Ir turime išsiaiškinti, kas įvyko. Mes matėme, kad ES gali imtis bendrų veiksmų tam, kad ir tai įrodė, pavyzdžiui, ES pastangos siekiant uh, E, reintegruoti visuomenę Gvantanimo kalėjimo e, kalinius. Komisija galimtis veiksmų, ji parašė keliais laiškus, tačiau ji niekuomet e, net E, netėsi darbo, ji nuosekliai nesiekia pasinaudoti septintuoju straipsniu. Ir mes nesuprantame, kodėl šio straipsnio Europos, Europos komisija negalėjo pritaikyti tuo met, kai buvo akivaizdu, kad valstybės narise yra kankinami žmonės. Dar labai trumpas atsakymas. Manau, kad žiniasklaidos įstatymas Vengrijoje yra puikus pavyzdys. Turime išnagrinėti, kas įvyko. Europos parlamentas labai aiškiai pasakė, ko e, e, jis norėjo. Tomas Hammerberg labai aiškiai išsakė savo nuomonę, visi kiti prelegentai aiškiai pasakė savo nuomonę. Tačiau e, Vengrija laikėsi kitos nuomonės ir Europos komisijos atstovas paskambino man asmeniškai ir, ir, ir, ir pasakė, kad mes tiesiog nieko negalime padaryti. Negalime leisti, kad Europos teritorijoje veiktų tokios pilkosios zonos. Sara, atsakydamas į jūsų klausimas, aš jums labai dėkoju beje už tai, kad jūs nulatos remiate žmogaus teisės. Ir aš norėčiau visiems Europos parlamento nariams iš Junktinės karalystės pasaky, pasakyti, prašau, kreipkite savo vyriausybę. E, jūsų vyriausybė tikrai e, pažydinėja pagrindinės žmogaus teisės. Ji nėra vienintelė beje, bet e, ji tikrai daro tai labai užtikrintai su dideliu pasitikėjimu. Um, totally. So it's the reform of the court, it's the accession to the, to the convention, it's the Aš kalbu apie konvenciją e, skirtą kovai su smurtu prieš moteris. Ne tik jūsų e, šalies vyriausybė, bet ir kitos vyriausybės uh, teisme ir kitur priešinasi tam, kad šie dokumentai būtų tinkamai taikomi ir mes turime tam pasipriešinti. Ačiū. Toliau ponė Lundgren. Aš e, mielai pratęsiu jūsų pradėtą mintį. Mums Europos taryboje, Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose e, visiems nariams yra svarbu skatinti prisijungimą prie Europos konvencijos. Taip mes galime iš esmės suderinti e, žmogaus teisų apsaugos erdvę visoje Europos Sąjungoje. Aš esu tikra, kad mes sugebėsime tai padaryti artimiausioje ateityje, o ne kada nors e, gerokai vėliau, bet viskas mūsų rankose. Dėl e, prisijungimo prie kitų konvencijų. Praėjo 50 metų ir per tą laikotarpį parengta daugybė naujų konvencijų ir protokolų. Ir e, yra įmanoma tas konvencijas paversti įprastą normatyvinę bazę ir Europos Sąjungoje, ir Europos taryboje. Aš tikiuosi, kad tas kelias bus pasirinktas. Be abejo, bendradarbiavimas tarp mūsų parlamentų teisėkuros procese, ypač e, kuriant normatyvinius aktus, yra įmanomas ir mes galėtume tai padaryti sistematingiau. Tokiu būdu galėtume užtikrinti, kad neatsiras naujų spragų ir kad mes nesukursime nereikalingos konkurencijos tarp norminių bazių, nes tai nebūtų naudinga žmogaus teisų apsaugai ir mokesčių mokėtojams. Be to aš tikiuosi, kad mums pavyks bendradarbiauti stebėsenoje, nes stebėsenos procese Europos taryba daro labai daug. Mes e, turime labai gerai žinomas institucijos, kurios padeda kontroliuoti konvencijų gyventinimą ir žmogaus teisų padėtį, taip pat kankinimų, pavyzdžiui, padėtį. E, kartu su jais dirbdami mes galėsime suderinti pastangas ir sukurti bendrą visos Europos masto žmogaus teisų apsaugos erdvę. E, tai yra mūsų rankose. Mes turime mesti iššūkį savo vyriausybėms, savo politikams ir turime užtikrinti, kad tie pokyčiai yra įmanomi. Ačiū ponė Lundgren, ačiū visiems kalbėjusiesiems užinti pasisakymus, o dabar paprašysiu, kad į tribūną ateitų e, kito posėdžio pranešėjai. Dar kartą labai ačiū visiems, kad šiandien atėjote ir kad pasisakėte. We will continue They, they know it? Thank you very much. Thank you. Thank you. invite, uh, our... Norėčiau pakviesti visus kalbėsiančiuosius antrajai uh, mūsų renginio daliai. Turėsime du pasis... Atsiprašau, ne du, keletą pasisakymų šioje sesijoje. Dėja, pertraukos negalim padaryti, nes laiko neturim. Turim tęsti. Paprasyčiau pono Egils Levits, kuris yra ES teisingumo teismo teisėjas, čia ateiti. Gal galėčiau paprašyti kalbėtojų m, mm, nereikalingas kalbas pratesti už salės durų. Aš Labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasveikinti šioje tribūnoje poną Egils Levits, kuris yra ES įsingumo teismo teisėjas. Jis pradės antrąjį posėdį. Pone Levicai, žodis jums. Kolegos, prašyčiau susėsti. Labai ačiū. Ponios ir ponai. Labai ačiū už suteiktą galimybę kalbėti šiame komitete ir per šį klausimą. Pirmiausia, aš noriu uh, tokį įspėjimą pareikšti. Aš uh, kalbėsiu savo vardu, o ne Teisingumo teismo vardu. Mano nuomonės yra mano asmeninės nuomonės. Pasakysiu keletą žodžių apie Hartijos vaidmenį ES žmogaus pagrindinių teisų apsaugos sistemoje ir pirmiausia pakalbėsiu apie Hartijos taikymo apimtį. Ji tą jau aptarė ponas Nemits ir kiti kalbėjusiai. Pirmasis klausimas susijęs su Hartijos pagristumu yra jos taikymo apimtis. Taikymo apimties ribos yra nustatytos Hartijos 51 straipsnė. Negalima nepastebėti, kad tarp Hartijos turinio ir jos taikymo apimties egzistuoja tam tikri skirtumai. Hartijos turinys e, nu, siekia kur kas daugiau negu taikymo apimtis. E, Hartijoje yra numatyta visa eilė pagrindinių teisių, kurios iš tiesų negali būti pritaikytos, nes taikymo mastas yra kur kas siauresnis. To priežastis ta, kad e, dokumento rengėjas norėjo parodyti ES piliečiui, kokios yra visos pagrindinės teisės ES. Ir čia turbūt labiau kalbama apie žmogaus teisų dokumentą negu apie kitą. E, bet e, pagal sutartis tik dalis tų teisių yra e, galioja tose sritise, kurios priklauso ES kompetencijai. Dėl to atsiranda tam tikros painiavos visuomenėje, kadangi Hartijos 51 straipsnėje yra ribotas taikymo mastas. Ir tas straipsnis yra suformuluotas gana sudėtingai ir komplikuotai, dėl to jį suprasti nėra lengva. Trumpai kalbant, Hartija nėra taikoma visais atvejais, kada ES iškyla grėsmė pagrindiniams teisėms. ES pagrindinių teisių apsauga E, užtikrina ir valstybių narių konstitucinės sistemos nacionalinių lygių ir ES hartija, ES lygių. Hartija yra taikoma visų ES institucijų ir tarnybų veiksmams. Pirmiausia, ji sėtina su ES parlamento tarybos ir komisijos teisė kūriniu darbu, kuris turi visiškai tenkinti hartiją, kad būtų įgyvendinti ES teisės reikalavimai. Be to, hartija yra taikoma ES išorės veiksmams. Hartija valstybė valstybėms narėms yra taikoma tik tais atvejais, kai jos įgyvendina Europos teisę. Todėl, kai ES ir jos, institu... tuo tarpu, kai ES ir jos institucijos yra akivaizdžiai saistomos hartijos, hartijos e, taikymo apimties išplėtimas įtraukiant valstybės narės yra kur kas e, sudėtingesnis uždavinys, bent jau visuomenės akise ir neretai pačių teisėjų akise valstybėse narėse. Hartija negali būti pritaikyta tokiomis aplinkybėmis, kai ES teisė nėra taikoma ir ES įgaliojimai numatyti sudartise nėra išplėčiami. Ar Hartija e, gali būti e, taikoma ar ne, pagrindinės teisės turi būti valstybių narių lygių garantuojamos pagal konstitucinės sistemas. Valstybėse narėse yra daugybė nacionalinių teisų dėl pagrindinių teisų. Jų laikymas užtikrina konstituciniai nacionaliniai teismai. Nacionalinės institucijos, įskaitant teismus, yra atsakingos už pagrindinių teisų įgyvendinimą. Štai dabar Europos teisingumo teisme nagrinėjama byla, kuri mūsų nuomonė yra akivaizdžiai susijusi nacionalinės konstitucinės pagrindinės teisės pažeidimu. Tačiau mes nieko dėl to negalime pasakyti, kadangi nesame kompetitingi priimti sprendimus dėl nacionalinių sistemų. Be to, mes negalime taikyti čia ir Europos hartijos, kadangi e, šioje byloje akivaizdu, kad, e, teis, kad e, Teisingumo teismo rankos buvo surištos dėl 51 straipsnio. Nepaisant to, valstybės narės yra prisėmusios įsipareigojimus pagal pagrindinių teisų konvenciją ir turi tam tikras prievolės Europos taryboje. Taigi, E, išnaudoja visas nacionalinės galimybės ir Europos tarybos teisės e, galimybės. E, nacionaliniai piliečiai, piliečiai gali kelti bylas Europos lygių Strasbūrė. Akivaizdu, kad reikia labai aiškiai atskirti sistemų taikymos rytis, kad būtų užkirstas kelias konfliktams tarp jų. Vadinasi, turiu galvoje tarp nacionalinių konstitucinių teismų ir Europos žmogaus teisų teismo e, viena vertus ir Europos e, teisingumo teismo kita vertus. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, hartijos paskirtis ne harmonizuoti valstybių narių pagrindinių teisų apsaugos sistemas, ne jas suderinti. Hartijoje nėra nustatomi minimalų standartai, kurie turi būti pritaikomi valstybėse narise, kaip kad daro ES pagrindinių teisų hartija. Hartijoje sakoma, kad reikia tokių minimalių standartų, tačiau ten yra bendrai išsakomas reikalavimas e, vienodai gyvendinti ES teisę. Europos Sąjungoje akivaizdu, kad jos teisės aktai negali būti gyvendinami taikant skirtingus e, nacionalinius standartus susijusius žmogaus teisų apsaugą. Turi būti taikoma Europos Sąjungos teisė. Lygiai tą patį galėtume pasakyti apie Europos Sąjungos teisės akto galiojimą ir su tuo susijusius klausimus. Kitaip, ta, kitaip atsirastų grėsmė, kad bus e, sukurti 27 skirtingi žmogaus teisų apsaugos standartai Europos Sąjungoje todėl būtų ES teisė taikoma heterogeniškai. Kalbant apie tai, kad ES teisė turi būti vienodai gyventa valstybėse narėse, reikia pasakyti, kad teismo nuomonė valstybių narių prievalė laikytis hartijos nuostatų e, reikalauja, kad atitinkamos nacionalinės priemonės būtų pritaikytos ES teisėje įgyvendinti. E, prieš tai vykusi diskusija patvirtino šią problemą. Pagrindinė problema yra hartija, kuri e, e, akivaizdžiai um, paaiškina padėtį, jeigu pažvelgime 51 straipsnį. Hartija neturi uh, dubliuoti nacionalinių konstitucinių nuostatų ar jas kartoti. Uh, E, negalima dubliuoti Europos pagrindinių teisų konvencijoje numatytų apsaugos teisų ir jų priemo, te, teisų apsaugos priemonių. Baigdamas aš galiu pasakyti, Hartija papildo, bet nepakeičia nacionalinių konstitucinių sistemų ar Europos žmogaus teisų apsaugos konvencijų numatytos apsaugos sistemos. Keletas žodžių dėl to, kaip Hartija gyvendama Europos teisingumo teisme. Nors Hartija įsigaliojo prieš dviejus metus tik tai, Europos teismas jau yra prieėmęs visą eilę sprendimų - 55-60 sprendimų, kurie yra susiję su Hartija. E, sprendimuose daugiausia yra e, kalbama apie teisinės klaidas, ypač socialinės politikos srityje, laisvos menų judėjimo srityje, pabėgėlių statuso steikimo srityje ir ES pilietybės klausimais. Yra labai daug hartijoje problemų, kurias galėtų išspręsti Europos teisingumo teismas patritaikydamas savo jurisprudenciją. Europos teisingumo teismo uždavinys įgyvendinti visas pagrindinės hartijos nuostatas, kaip kad yra daroma su ES konvencija, Europos konvencija ir nacionalinėmis konstitucinėmis teisėmis. Bet tam reikia konkretizuoti jurisprudenciją. Pavyzdžiui, dabar teismas yra iškėlęs visą eilę bylų, kuriuose iškyla hartijos praktinio įgyvendinimo problemos, e, siekiant horizontalaus poveikio. Ar privatus asmuo gali pasinaudoti hartiją E, palaikydama santyki su kitu privačiu asmeniu. Aš e, bendrai galėčiau pasakyti, kad e, sprendimas to klausimu jau bus greit priimtas. Pirmas tokio pabudžio sprendimas. Dar porą trejata minučių, jeigu suteiktumėt, tai galėčiau paaiškinti dar šitą. Tris minutės dar turiu. Taigi, iš visų problemų susijusių su Hartija, aš per tris minutės norėčiau išskirti tik keletą ir pailustruoti Europos Teisingumo teismo funkciją įgyvendinant hartiją ir atskiriant teisės ir principus. Šis atskirimas yra nustatytas 51 straipsnio pirmosios pastraipos e, antroje dalyje. Tačiau hartijos materialiosios nuostatos nenurodo, ar tai yra teisės ar principai. E, 52 straipsnio oficialios interpretacijos ir 51 straipsnio pirmos pastraipos interpretacijos rodo, kad subjektyviosios teisės turi būti gerbiamos. Tuo tarpu principai turi būti, principų turi būti laikomasi. Labai e, e, klampus, bet labai svarbus atskirimas. E, tolesniuose paaiškinimuose kalbama apie Europos Teisingumo teismo ir valstybių narių jurisprudenciją. Konstitucinės sistemos e, yra suderintos su principais, ypač socialinių teisų srityje. E, sakoma, kad principai nesuteikia teisės tiesioginiams e, klientams, kurie dirba ES institucijose ar sąjungos tarnybose. 51 e, straipsnio pirmoje dalyje yra sakoma, kad principai gali būti įgyvendinti ES institucijų, tarnybų ir agentūrų, taip pat ir valstybių narių įgyvendinant ES teisę, e, laikantis joms suteiktų įgaliojimų. Šie principai turi būti e, teisiškai pripažįstami. Ir e, taikomi tik tada, kai tokie teisės aktai yra interpretuojami e, dėl jų legalumo nustatymo. Teisų ir principų atskirimas turėtų sumažinti skirtumus tarp valstybių narių konstitucinių tradicijų iki bendro vardiklio. Iš pradžių tai pasitarnavo kaip kompromisas, nes buvo pradėta labai ilga ir kontroversiška diskusija dėl uh, E, konvente dėl standartų, dėl objektyvių teisių, subjektyvių teisių. Ypač e, daug e, diskusijų iškilo dėl socialinių teisių kurių pagristumai, pagristumu suabejojo keletas konvento narių. Aš turiu galvoje tą organizaciją, kuri kūrė Hartiją, sakydamas konventas buvo aptarti įvairūs politiškai jautrus klausimai ir skirtingos konstitucinės tradicijos. Buvo pasakyta, kad e, skiriasi subjektyvių ir objektyvių teisų apibrėžimas, ypač socialinių teisų srityje. Hartija nepripažįsta nei viename straipsnėje, kad vienas ar kitas e, e veiksmas gali būti apibūntas kaip principas ar teisė. E, Toks vertinimas e, yra paliekamas Europos Teisingumo teismo jurisprudencijai. jurisprudencijai. Hartijos straipsnių įvertinimas kaip principų teisių ar ir to ir to yra nelengvas uždavinys iškyla klausimas, kokius analizės standartus galėtume taikyti, kad apibūdintume tuos straipsnius. Pažvelgusi 52 straipsnio 5 pastraipą ir pamatytume, kad ten yra išaiškinamos teisų ir principų kilmės principai. Atrodo, kad subjektyvi teisė ten nėra suteikta, teisė, kurią galėtų naudotis pavieniai asmenys. Pirmininkė bando sustabdyti kalbėtoje. Kai kalbame apie e, teisės priežiūros e, juridinius padarinius, tai e, minėtieji faktai ir nuostatos nesuteikia subjektyviųjų teisių. Vadinasi, asmenys e, gali tik ribotą pagrįstumą turėti šiuo atveju. Tuo aš baigsiu ir jeigu leisite, sugrįšiu dar vėliau. Dėkuoju. Ačiū teisėjui Levits. Manau, kad diskusijų metu iš tikrųjų pateiksite papildomų paaiškinimų, o dabar žvelgiu į teisėją Fransuas Tulkens, ji yra Europos žmogaus teisų teismo vicepirmininkė. Ačiū, ponė, vicepir... ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponius ponai parlamentarai. E, Gerbėjai posėdžių dalyviai, visiems dėkoju už kvietimą. Puiku, kad Briuselėje galime tęsti tą vaisingą dialogą, kuris jau prasidėjo Strasbūre tarp Europos žmogaus teisų teismo ir Europos parlamento. Akivaizdu, kad kalbant apie laisvės ir teisės, mes e, kalbame tos klausimus, kurie rūpi ir jums ir mums. Kai dėl pagrindinių teisų hartijos aš pritariu šiam dokumentui, man tai yra ypatingai svarbi priemonė ir dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, simboliškai, nes hartija aiškiai parodo e, ES valią savo galės grįsti ir veiksmus grįsti e, tuo legitimumu, e, kuris yra paremtas pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. ES tuo būdu įsipareigoja veikti, kaip sako jūsų parlamentas visiškai teisingai, žmogaus teisės e, gerbti, jas saugoti, vystyti ir įgyvendinti. To respect, protect, promote and fulfill. Mm Būtent pabrėžiant šiuos ES įsipareigojimus, mano supratimu, gali nykti ta riba tarp politinių, ekonominių, e, socialinių, kultūrinių ir piliečių teisių, kurios, mano supratimu, užima vienas svarbiausių atmenų hartijoje. ES tuo būdu privalo, remdamasi savo kompetencijos ribomis, po truputėlį įgyvendinti ir taikyti šios principus. Ir e, galima e, e, tuo būdu įvertinti, ar ES padėjo visas pastangas laukiamas iš jos Hartijos įgyvendinimo srityje. 51 straipsnio, kurį ką tik minėjom įgyvendinimas, taip pat čia yra ypatingai svarbus dalykas. Taigi, kalbant apie Europos Sąjungos kaip žmogaus teisų erdvės kūrimą, kokia yra susiklošiusi padėtis. Teismo um, E, vaidmuo yra užtikrinti, kad tinkamai būtų taikoma žmogaus teisų hartija. Ir pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad egzistuoja du dalykai - hartija ir Europos žmogaus teisų konvencija. Tai yra du vienas kitą papildantis dokumentai. Ir paskui ap, ap, prie to susitelksiu klausimo pirmiausia, o paskui baigsiu tuo, kuo papildo vienas kitą šie dokumentai. Hartijos ir konvencijos bendras egzistavimas pirmiausia. Esu tikra, kad tarp mūsų čia yra tokių, kuriems teko privilegija realiuoju laiku sekti, kaip 99-2000 metais ta hartija buvo iš tikrųjų rašoma. Ir mes matėme, kaip vyko dėrybos su įvairiomis politinėmis jėgomis to meto ir kaip buvo diskutuojama dėl pagrindinių teisų. Buvo ypatingos svarbos momentas, buvo džiugu, e, kad galėjome jį išgyventi realybėje. Ir čia vis kalbu apie 99-2000 metus. Tas hartijos atsiradimas kėlė tam tikrą susirūpinimą, pirmiausia, dėl juridinio saugumo. Preambulėje e, hartijos yra patikslinama, kad sustiprinamos teisės, kurios išplaukia iš žmogaus teisų apsaugos ir pagrindinių teisų konvencijos. Na, e, o kai dėl pačių tekstų, kai dėl pilietinių ir politinių teisių, nes hartijoje apie jas yra kalbama, E, tos teisės, kurios minimos hartijoje, e, daugeliu atveju yra minimos kaip teisės, kuriomis gali naudotis visi teisina besinaudojantis nariai ir dauguma jų išplaukia iš Europos žmogaus teisų konvencijos. Hartijos, uh, hartijos redaktoriai turėjo čia tam tikrų sunkumų. Uh, E, nes Europos Sąjungoje tuo met buvo dar tik 15 narių, o reikėjo tas teisės išdėstyti taip, kad jos būtų taikomos kiekvienam žmogui, kuriam taikomi teisenos principai. E, taigi šiandien tos teisės hartijoje atsirado ir jeigu nebūtų buvę, anks, jeigu nebūtų buvę konvento ir jos sudarytos jurisprudencijos ir konvencijos bei jos sudarytos prudencijos, būtų sunku buvę suderinti šių abiejų dokumentų koegzistavimą. Ir Aišku, konvencijoje egzistavusios nuostatos hartijos šiek tiek pasikeitė, jos buvo pakeistos, jos buvo supaprastintos, nes ant antrajame tūkstantyje labai svarbu, kad tos pagrindinės teisės būtų suvokiamos aiškiai ir jos nėra skirtos tik teisininkams. Dėl to būtent kai kurios nuostatos hartijoje yra trumpesnės, paprastesnės formos, e, nėra tiek daug smulkmenų ir detalių, nėra tiek daug išvardinimų. Pavyzdžiui, šeštajame straipsnėje yra kalbama į, į, apie teisę į nešališką teismą, yra kalbama į privatų ir šeimos gyvenimą, jo apsaugą. Žodžiu, yra taikomi tam tikrie pribojimai. Taigi Hartijoje buvo laikomasi šios pozicijos, buvo stengiamasi pateikti nuorodas į E, pagrindinių, teisių žmogo, e, e, pagrindinių laisvių ir teisų apsaugos konvenciją, nes hartijoje to viso išvardinimo nėra. Kitoje srityje e, išplečiamas teisių taikymas, jos pla, taikomos plačiau. Štai, pavyzdžiui, 14 straipsnių aprieptis teisė į švietimą. E, hartijoje čia skiriamas didžiulis dėmesys, galimybė gauti profesinį parengimą taip pat e, yra, tie, tie dalykai yra numatyti kaip būtini. E, kartais e, daugeliu atveju šitie dalykai išplaukia arba iš pačios hartijos, arba iš žmogaus teisų apsaugos konvencijos nuostatų. Hartijoje yra dalykų, kurie, nepripaž... kurie nėra minimi e, Europos žmogaus teisų konvencijoje, tačiau kurie atsispindi tos konvencijos jurisprudencijoje. Konvencija negali būti tolygiai su hartija, negali būti vienodai viskas suformuoluota. Pavyzdžiui, e, laisvė burtis politinėje srityje, draudimas, ir čia yra labai svarbu, draudimas išsiųsti asmenys į trečiasią šalis, kur tie asmenys rizikuoja patirti blogą elgesį su jais. Ir kas iš viso to išplaukia? O būtent teisės, kurios hartijoje Kal, e, kai kurios teisės yra apsaugomos labiau, kartais mažiau lyginant su konvencijos nuostatomis. Pirmiausia, galėtume sakyti, na, tvarkoj, taip gali ir būti, su konvencijos nuostatomis tai yra suderinama ir 53 straipsnė yra aiškiai pasakyta, kad konvencijoje yra numatyta minimali teisų apsauga, o kitos instancijos e, tą minimumą gali didinti, jeigu to nori. Tačiau kitas dalykas, kuris yra lygiai taip pat svarbus ir jūs tai minėjote, daugelie teismo nutarčių, ir šiandien tai atsitinka vis dažniau, kai hartijoje yra numatoma padidinti apsaugos lygį, mes be abejo remsimės šią hartiją. E, yra remiamas į daugelių dalykų numatytų e, hartijoje, pavyzdžiui, galimybė atgalinė tvarka e, priimti teismo sprendimą už sunkius nusikaltimus ir taip toliau ir panašiai. Bet pagrindinių teisių atveju bus tai daroma kiekvienu atveju, kai tai bus reikalinga. Akivaizdu, kad tie abu dokumentai vienas kitą stimuliuoja, vienas kitą papildo. Bet atvejais, kuris būtų neįmanomas, yra mažesnė teisų apsauga. Tai tokia politika būtų nepriimtina ir nesuderinama su žmogaus teisų konvencija. Būtent dėl to hartijoje yra numatytos bendrosios nuostatos. 52 straipsnio trečiojo dalyje, kur yra pasakyta, kadangi hartijoje yra numatytos teisės atitinkančios Europos žmogaus teisėjų konvencijos nuostatas, jų prasme yra prieptis yra tokia pati, e, kokią numato konvencija. Šios nuostatos. E, e, ne, nėra kliūtis ES numatyti platesnę šių teisų apsaugą. Tai taip svarbu, sako kalbėtų, kad aš moku mintinai šią citatą. Svarbiausia, kad egzistuotų nuoseklus e, hartijos ir konvencijos egzistavimas. Tai yra susijęs su konvencijos protokolais, tai taip pat susijęs su jurisprudencija. E, hartijos, e, hartijos surašiusiai pasirinko nuoseklumą su konvencija E, dabar perinu prie antrosios dalies, vienas e, kitą papildantis dokumentai - Hartija ir Konvencija. ES žmogaus teisų teismas ir ES teisingumo teismas yra tos struktūros, kurios tarpusavį, kurios savo nuolatos tarpusavį susitinka, nors tai nėra e, formalų susitikimai, bet neformalūs dažniausiai būna geriausiai. E, teisingumo teismo vadovas kūrės ir mūsų teismo vadovas e, buvęs. E, s, e, susitik, ponas Kostas susitikdavo reguliariai, jie parengė dokumentą, e, kuriame be kita ko pabrėžė, kai dar buvo diskutuojama dėl stojimo Europos Sąjungos plėtrą, buvo sakoma, kad tam dokumente, kad būtina sekti, kad tie dokumentai vienas kitą papildytų ir kad tas 52 straipsnis, trečiasis paragrafas būtų E, vienas iš svarbiausių ir taip pat sakoma, kad būtina kartais lyginti abiejų dokumentų tekstus. 2010 metais matėme, kad tas straipsnį buvo pradėta taikyti e, praktikoje ir galiu pasakyti, kad vis tas taikymas buvo daromas būtent pagal nuostatas numatytas dokumente. E, nežinau, ar kolega pritartų man, bet aš manau, kad buvo laikomasi teisingo požiūrių. Norėčiau paminėti keletą nutarčių. Pirmą kartą 2000-aisiais buvo pritaikytas šios straipsnis spalio 5 dieną, buvo kalbama apie teisminį bendradarbiavimą civilinėje byloje. E, e, buvo kalbama byloje apie nesusituokusių tėvų vaikų teisių apsaugą ir E, jų teisės, jų augimą pas tėvą ar, ar pas mamą. Ir konvencijoje egzistuoja aiškios nuostatos šiais klausimais ir hartijoje tos nuostatos yra tokios pačios. Tačiau, kaip jau sakiau, tos nuostatos netrukdo ES numatyti didesnę vaikų teisų apsaugą. Generaliniai advokatai pateikė savo nuomonę ir dažnai tų diskusijų metu generalinių advokatų atnešama papildomų elementų į diskusijas. Kitas atvejis e, asmens duomenų apsaugos atvejais. Tai irgi yra ta, to, tas rytis, kuris susijusi su privataus gyvenimo apsauga. Ir vėlgi buvo pasiremta tuo, kad buvo turi būti taikomas 52 straipsnis, jo bendros nuostatos, o ten yra pasakyta, kad jokia hartijos nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip um, ribojanti Europos žmogaus, e, žmogaus teisų konvencijos taikymu. Ir dar viena byla, taip pat iš Vokietijos praktikos, buvo kalbama apie jurisdikcinę pagalbą uh, juridiniams asmenims. Ir vėlgi buvo pasirinkta, pasirinktas toks pat mąstymo būdas, buvo ir kitų, di, kitų atvejų, kai buvo primtos šiuo straipsniu remiantis teismo nutartis, visos jurisprudencijos čia neminėsiu. Dublino e, atvejis buvo, čia buvo kalbama apie e, asmenų perkelimo iš vienos šalies į kitą. Europos žmogaus teisėjų teisme buvo nagrinėjama byla, buvo pateiktas prejudicinis paklausimas žmogu, e, Europos teisingumo teismui. E, prieš Belgiją ir Graikiją buvo priimtos nutartys ir teismas konstatavo, kad išsiųsti žmogų į Graikiją, kuris buvo atvykęs pirmiausia ir galimybė išsiųsti tą žmogų iš to šalies į, į šalį, iš kurios jis buvo atvykęs, kelia tam žmogui pavojų. Liuksemburgo E, atvejais buvo taip pat nagrinėtas, vėlgi generalinio advokato išvada buvo tokia pati. Buvo pateikta papildomų elementų, kurie mano supratimu buvo labai subtilus. E, tačiau pagrindiniai principai liko tie patys. Pirmininkė perspėja kalbėtoje, kad, turi, kad būt, reikėtų užbaigti pasisakymą. Kitaip tariant, reikėtų žiūrėti į šiuos periodicinius paklausimus kaip į dinamiško proceso dalį, o generalinių advokatų e, išvados e, dažniausiai būna tokios, kad reikėtų de, remtis abiem dokumentais. Na ir paskutinis dalykas - stojimas ES, prisijungimas prie žmogaus teisėjų konvencijos. Iš pradžių buvo manoma, kad konvencija bus alternatyva e, E, hartiją, o dabar matome, kad ši konvencija yra hartijos, uh, e, hartiją papildantis dokumentas. Kokia dabar yra susiklošiusi situacija? Turime dar aptariamų dokumentų tekstų. Jūs teisingai minėjote, e, kad uh, yra politinė valia ES prisijungti prie uh, konvencijos. Dokumentai reikiami yra parengti ir aš manau, kad kol kas dabar reikėtų tą politinę valią reaktyvuoti, kad prisijungimas įvyktų, nes tuomet bus galima visame Europos, Europos žemynė sukurti tikrą žmogaus teisų erdvę. Manau, kad e, šie klausimai e, taip pat yra nukreipti būtent šią linkmę. Atsiprašau, kad viršiau kalbėjimo laiką, sako kalbėtoja. Uh, Iškart einu prie kito kalbėtojo, kuris atstovauja ES pagrindinio teisėjo agentūrą, ponas Gabriel Togenburg. Prašom žodis jums. Prašom laikytis jums skirto laiko. <laughs> Labai ačiū ir prižadu, kad aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau išsakyti komplimentą. Mano nuomonė, parlamento žmogaus teisų pranešimas yra nepaprastai svarbus. Parlamentas e, turi daryti tokį postumi žmogaus teisėms kiekvienais metais. Mes žinome, kad kiekvienais metais Europ... tris ataskaitas apie žmogaus teisės gauname - agentūros ataskaitą, komisijos ir parlamento ataskaitą. Ir ryšys tarp tų trijų ataskaitų yra simbiotinis. Tiesą sakant, e, tas e, e, ryšys leidžia ataskaitoms vienai kitą paskatinti ir papildyti. Dabar mūsų ataskaitoje atsiranda dešimtasis skirsnis, kuriame kalbama apie ES ir valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus. Tai yra padaryta remiantis jūsų rezoliucijoje pasiūlytais faktais. Šį klausimą mes aptarėme jau ir čia. E, ponas Levit sakė, kad ES nesuteikia visapusiško žmogaus teisų apsaugos. Mano nuomonė, tai yra puikiausias argumentas, rodantis, kad reikia labai glaudos bendradarbiavimo tarp ES ir ES. E, ponas Ponas Hammerberg ir ponė Lundgren kalbėjo apie bendrą Europos žmogaus teisų erdvę. Tai galėsime pasiekti tik tada, jeigu abi institucijos, Europos taryba ir Europos Sąjunga dirbs kartu. Čia aš norėčiau Jums trumpai pristatyti visiškai naujus duomenis, kuriais remiantis bus parengta nauja metinė ataskaita už 2011 metus. Deja, tuos duomenys gavome tik prieš dvi dienas vienoje, juos dabar tik tvarkome ir aš nenoriu dabar jums jų dar teikti Libe komitetui. Nes, kaip žinote, 2011 metais parlamentui suteikėm daugybę įvairiausių duomenų ir analizių, kurios išaiškina pagrindinius iššūkius mūsų nuomonė um, iškilusius mums per 2011 metus. Septynis tokius iššūkius dabar trumpai paminėsiu. Lygiai prieš savaitę čia šiame komitete mano kolega pristatė ataskaitą apie migra, nelegalių migrantų padėtį ir e, legaliasias bei de facto problemas jiems naudojantis sveikatos apsaugą. Prieš mėnesį šiame parlamente e, būtent neįgalumo intergrupėje kalbėjome apie išvadas e, susijusias su uh, psichinės uh, sveikatos ir intelektinių negalių turi, sutrikimų ir intelektinių negalių turinčių žmonių galimybėmis. Birželio mėnesį aš irgi čia buvau parlamente, pristačiau ataskaitą, kurioje išnagrinėjome Lisabono sutarties potenciją žmonės, kurie priklauso nacionalinėms mažumoms ir kitoms mažumoms. Tai buvo daroma parlamento prašymu. Net ir čia mes išsiaiškinome ne tik iššūkius, bet ir galimą potenci pozityvų potencialą, kuris buvo neseniai išnaudotas. Pristatėme savo išvadas apie žmogaus teisės padėti prie Graikijos sausumos sienos, galbūt prisimenate tai. Sakėme, kokiu uždaviniu tai iškelia darbo rinkai ir kaip matėme diskriminacijos padėti supratome, kad rezultatai yra gana liūdni. Tačiau matėme ir vieną problemą, kuri yra aktuali visiems. Tai ypač pasakytina e, E, šiandien šioje diskusijoje. Rengdami ataskaitą pirmiausia pamatėme štai ką. Žinoma, po Lisabono sutarties įgaliojimo ES lygių galimybė naudotis teismu iš tiesų pagerėjo, tačiau valstybių narių lygmenių dar yra labai daug trūkumų. Svarbiausia, per daug ilgas bylų nagrinėjimas. Ne tik įprastose e, valstybėse narėse, bet ir tose šalise, kurios paprastai netraktuojamas kaip tokios. E, Taip pat kalbėjome apie e, labai brangę teisinę pagalbą, labai didelės kainas susijusias su teismais. Ir kalbėjome apie tai, kokiomis taisyklėmis yra vadovaujamasi leidžiant žmonėms naudotis teismais. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad 2011 metais Europos parlamentui buvo pateikta labai daug įvairiausių išvadų ir įrodymų iš mūsų agentūros. Jūs turbūt prisimenate paskutinę mūsų ataskaitą, kurioje mes paraginome ES institucijas pasinaudoti mūsų e, agentūros e, parengiamais faktais teisėkuros procese. E, mes teikiame duomenys dėl PNR duomenų ir dėl Europos tyrimų orderio. Manome, kad jie buvo naudingi. Ir jau artėjau prie pabaigos, matot, ponė pirmininkė, koks aš efektyvus. Ir galiu pabrėžti, kad galbūt yra svarbu ne tik apibūdinti pagrindinių teisų statusą, bet dar svarbiau yra išsiaiškinti, kokios yra pagrindinių teisų gyvenimo tendencijos. Kartais pagrindinių teisų mastas auga, kartais mažėja. Tam reikia e, pagrindinių teisų rodiklių. Puikus pavyzdys tam būtų Europos e, komisijos e, teisinė bazė dėl Romų integravimo strategijos nacionaliniu lygiu. Neseniai buvo atlikta apžvalga šios srities ir per artimiausius aštuonerius metus bus vertinama pažanga vietose. Baigdamas noriu pasakyti, kad mūsų agentūra galėtų čia atnešti tikrai papildomos vertės, nes iš tiesų mes ne tiek vertiname valstybių narių teisinį elgesį, kiek e, žmonių, gyventojų padėtį e, bandome įvertinti. Ir e, vietoj to, kad pagrindinį dėmesį skirtume prievalių turėtojams, mes jį skiriame teisų turėtojams, tai yra žmonėms. Yra atliekami tyrimai dabar keturiose srityse. Viena jų yra Romų padėtis, kita LGBTI padėtis, toliau žydų padėtis ir smurtas prieš moteris. 14 tūkstančių moterų bus apklaustos ir bus įvertinta jų patirtis. Manau, kad tie duomenys galėtų jums ateityje būti labai naudingi. Ačiū. Ačiū Jums eh, ir dėkuoju Jums už Jūsų efektyvumą ir todėl iš karto perdodu žodį Iemonai Makautna, Airijos žmogaus teisų komisijos vykdomam direktoriui. Ačiū. Pirminkė, aš pasisengsiu kalbėti taip pat efektyviai kaip ir, taip pat ir konkrečiai kaip ir uh, kolega. Man atrodo, kad uh, tai yra jau tikrai ne pirmas kartas, kai jūs e, kviešiate nacionalinių institucijų atstovus dalyvauti tokiuose klausimuose. Esame jums už tai dėkingi. Aš labai trumpai pakalbėsiu apie nacionalinę žmogus teisų gynimo įstaigas. Uh, Aš be abejo geriausiai išmanau padėtį Arijoje, bet paminėsiu ir e, padėtį kitose e, šalise. Po, po to pakalbėsiu apie e, nacionalinių žmogaus teisų įstaigų Europos grupės, ir, kurią aš šiandien atstovauju. Po to aš pakalbėsiu apie tai, kiek e, hartija yra svarbi nacionalinių institucijų darbe. Ir ketvirtą pakalbėsiu apie Europos grupės rekomendacijas bei jos prioritetus. Pirmiausia, kalbėdamas apie nacionalinės žmogaus teisų e, įstaigas, galiu pasakyti, kad uh, Europos Sąjungoje da, tokios institucijos paprastai prižiūri e, tikr, ir tikrina įstatymus, užsima tyriamąją veiklą, dalyvauja formuojant politiką, e, taip pat e, dalyvauja skatinamojoje, šviečiamojoje, mokomojoje veikloje. Ir uh, jie taip, jos taip pat gali vykdyti teisinės intervencijas. Mes vadovaujamės e, jungtinių tautų sutiktų mandatu ir akreditacija ir mes stengiamės tarpininkauti tarp pilietinės visuomenės ir valstybės. Mūsų finansuoja valstybė, tačiau mes esame savo darbę nepriklausomi nuo e, valstybės. Nacionalinių žmogus teisų institucijų Europos grupė vienyje 37 e, institucijas iš Europos tarybos ir iš jų 22 institucijos visiškai turi A statusą, tai yra statusą, kuris nurodo, jog jos visiškai atsitinka nusitus standartus. Nacionalinės įstaigos gali būti tai, tai, atskira komisija, tai gali būti ombudsmenas, tai gali būti lygybė besirūpinančios organizacijos. Svarbu yra tai, kad šios e, institucijos taikytų e, Paryžiaus kriterijus, Paryžiaus principus. Ir visos šios įstaigos, šios institucijos turi teisę komentuoti e, ir, ir aš sakyt, e, teisės aktus ir sakyti savo nuomonę dėl jų. Kalbėdamas apie e, nacionalinių žmogaus teisų institucijų Europos grupę, galiu pasakyti, kad tai yra susivienimas, kuris vienyje uh, vienyje e, šalis teritorinių pagrindų. Ir mes bendrabiavome ir su Europos taryba, ir su jungtiniomis tautomis, bei dabar vis labiau ir labiau su Europos Sąjungos institucijomis. Ir, pažiūrėjau, mes kartu su ES institucijomis nagrinėjame migracijos politiką, padėti kalėjimuose, LGBT e, e, žmonių teisės, netinkamą policijos pareigūnų elgesį, piknaudžiavimą vaikų teisėmis ir daugybę kitų klausimų. Ar hartija yra svarbi mūsų darbe? Na, turiu pasakyti, kad jos svarba yra šiek tiek ribota. Pirmiausia, dėl to, kad jos taikymus rytis ne visuomet aiškiai suvokiama yra valstybės narėse labai dažnai. Būna taip, kad tos teisės, kurios yra numatytos hartijoje, taip pat yra numatyt, e, numatytos ir pagrindiniuose nacionaliniuose įstatymuose. Gal dėl to hartija nėra tokia svarbi, kokia jie galėtų būti. Ir pavyzdžiui, e, tam tikrais atvejais, kai mes kalbame apie vaikų teisės, apie kalinių padėtį, yra labai sunku yra e, susijęti hartiją su mūsų veiksmais. Bet to, kaip jau buvo minėta, Kartija kartais yra skirtingai interpretuojama. Jūs tikriausiai prisiminėte Zambrano bylą dėl migracijos. Aš manau, kad ateityje um, e, nacionalinės uh, žmogaus teisų institucijos vis labiau pasitikės ir pasikliaus Hartiją. Euro grupė mano, kad reikėtų keistis geriau informaciją uh, e, ES viduje dėl iniciatyvų, kurios yra susijusios su Hartija. Uh, Bet to mes manome, kad labai svarbu yra skleisti žinias apie Hartiją. Būtina taip pat ir, e, yra teikti ir techninę paramą ir šioje srityje komisijos vaidmuo yra labai svarbus. Ir be abejo, tokie renginiai kaip šis, e, e, kuris suringė Europos parlamentas, yra taip pat labai svarbus, norint skleisti informaciją apie pagrindinę teisę hartiją. Ir nacionalinės e, žmogaus teisų institucijos e, yra savotiška tarpinė grandis ir e, jos galėtų būti naudingos įtvirtinant hartijos, hartijos išdėstytus principus ir teisės. Mes tikimės, kad ateityje galėsime pagilinti savo bendradarbiavimą su ES, ne tik dalyvaudami stebėtojų teisėmis dėrybose dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos, bet ir kitais būdais. Bet to mes tikimės, kad mums pavyks taip pat aktyviau bendradarbiauti, stebint e, konvencijos dėl e, žmonių su negale teisų e, įgyvendinimo. Nes, kaip žinia, ES prisijungia prie šios konvencijos. Yra dar vienas rytis, tai yra įstatymų priežiūra. Tai yra labai svarbis rytis, kadangi jį galėtų leisti mums e, e, dar ankstyvoje stadijoje perspėti e, įstatymus leidžiamas, įstatymus leidžiamas institucijas apie tai, kad mūsų galva gali kilti tam tikrų problemų. Tai būtų tiek labai trumpai, nes žinau, kad laiko turime labai nedaug. Uh, mister, uh... Dėkoju ponui Makaoda. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs taip uh, trumpai ir glaustai kalbėjote, o dabar norėčiau suteikti žodį Judith Sunderland, organizacijos Human Rights Watch vyresniai tyrėjai. Ačiū, panė pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte mane čia, bet e, aš turiu prisipažinti, kad man atrodo, kad aš sugražinsiu diskusiją į, prie poleminių klausimų. Mes visi žinome, kad mes išgyvenome optimizmo kupina akimirkas, kai buvo įsigaliojo Lisabonos sutartis, kai įsigaliojo pagrindinių teisų hartija ir kai Europos komisijoje atsirado komisaras atsakingas už pagrindinės teisės. Mūsų optimizmą taip pat sustiprino ir tai, kad komisijos narė ponė Reding pradėjo kalbėti apie visiškos netoler, netolerancijos hartijos pažydimo atvejais politiką Europos Sąjungoje. Pirmoji komisijos e, ataskaita e, dėja mus nuvylė, kadangi joje nebuvo kritikuojamos valstybės narės ir e, išaiškėjo, kad hartija turi tiek pat trūkumų, kiek ir privalumų. Jau komisijos narė sakė, kad hartija yra savotiškas kelrodis. Ir žinome, kad uh, situacija yra sudėtinga, ypač kai kalbame apie Romų bendruomenę. Ir jūs tikriausiai prisiminate, kad komisijos narė ponė Rėding 2010 metais labai griežtai pasisakė prieš Prancūzijos vykdomą kampaniją, kurios tikslas buvo iškeldinti Romus ir išvaryti juos iš Prancūzijos, daugiausiai Rumuniją ir Bulgariją. Tuo metu ponė Reding pasisakė labai griežtai ir buvo cituojamas e, e, rūpjūčio penktos dienos e, vidaus reikalų ministerijos parinktas dokumentas, kuriame buvo labai aiškiai nurodyta, kad rei, būtina išardyti laikinas stovyklavėtės, kurio, ypač tas, kuriuose gyvena Romai. Reikėtų pažymėti, kad Europos piliečių Romų išvarimas e, tęsiasi 2010 e, metais, bet e, apie tai pirmą kartą buvo, buvo pradėta kalbėti dar anksčiau. 2008 metais buvo pateiktas skundas Europos komisijai, tačiau Europos komisija nieko nedarė dėl to. 2010 metais kampanija labai garsiai nušvietė žiniasklaidos priemonės ir dėl to apie tai visi kalbėjo. Ir 2010 e, metais komisija sureagavo ir tuomet e, pagrasino Prancūzijai, kad jie ims e, taikyti teisės aktų pažydimo procedūrą, dėl to, kad jie pažydinėja laisvo judėjimo direktyvą. Ir Prancūzija sureagavo, buvo pataisytas imigracijos įstatymo projektas ir E, šių metų birželio mėnesį šis naujas imigracijos įstatymas įsigaliojo Prancūzijoje. Nepaisant to, kad šis įstatymas tikrai nėra tobulas, jame yra ir labai rimtų trūkumų, aš apie juos kalbėsiu šiek tiek vėliau. Prancūzijos valdžia ir toliau pažinė Romų teisės ir todėl šių metų rūpjūčio 25 dieną Europos komisija pareiškė, padarė pareiškimą, kuriame pasakė, kad visiškai pritarė Prancūzijos valdžios veiksmams. Ir mes paprašėme, kad komisija mums praneštų, ar buvo atliktas, atlikta kokia nors analizė. Tačiau mes negavome jokios, e, jokio atsakymo. Human Rights Watch tikrai nepritarė komisijos vertinimams ir mes nemanome, kad praktikoje arba ar teisėje problemas buvo spręstos. Aš galėčiau labai e, išsamei kalbėti apie tai šį įstatymą, tačiau norėdama išsaugoti jūsų dėmesį ir sutaupyti laiko, aš daug ką praleisiu. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mus labai neramina tai, kad e, kai kurios šio įstatymo nuostatos yra skirtos e, tam, kad būtų lengviau iškraustyti Romus, kad būtų įtvirtinta diskriminacija. Ir kalbama apie e, Rumunijos ir Bulgarijos piliečius ir akivaizdu, kad iš esmės šios nuostatos buvo skirtos būtent Romams, o ne e, kitiems asmenims iš, iš kitų valstybių narių. Mes raginame Prancūziją atlikti individualius įvertinim, aplinkybių vertinimus kiekvienu atveju ir raginome e, Prancūziją atsisakyti dabartinės savo pozicijos, kuri tikrai diskriminuoja Romus. Komisija reaguodama į situaciją e, Prancūzijoje pakomentavo ir e, krizę Vengrijoje, apie kurią buvo kalbama jau anksčiau, bei padėtį Graikijoje. Komisijos reakcija į e, šias krizės irgi parodo, kad ji nenori naudotis visomis turimomis priemonėmis. Jie buvo paminėta, kad Europos komisija ir Europos parlamentą galima tik tai pagirti už tai, kad šios institucijos labai greitai sureagavo į e, žiniasklaidos e, projekto, įstatymų projekto siūlymus. Šis įstatymas įsigaliojo šių metų sausio mėnesį su tam tikrais pakeitimais. Šie pakeitimai įsigaliojo kovo mėnesį, tačiau, tačiau pakeitimai neišsprendė dabartinių, neišsprendė visų problemų. Tokių kaip e, žiniasklaidos laisvė teikti informaciją bei pernelik didelė valstybinių įstaigų kontrolė. Europos parlamentas, e, tai reikia pasakyti, e, pasmerkė tokią situaciją e, savo rezoliucijoje, kuri buvo tvirtinta kovo mėnesį. Mes taip pat išgyvename labai rimtą migracijos ir pabėgėlių krizę. Graikijoje komisija pradėjo taikyti pažydimo procedūrą Graikijai dėl to, kad jos pabėgėlių statusų suteik, prieglapšio uh, suteikimo sistema tikrai yra neadekvati. Tačiau komisija visą dėmesį skiria uh, tik tai uh, techniniams dalykams, uh, visiškai ignoravo kur kas gilesnės, rimtesnės problemas. Tai rodo, kad komisija tikrai abejoja, ar yra reikalinga naudoti visas turimas teisės. Labai dažnai pamirštame, kad prekybos ir konkurencijos. E, mes matome, kad e, prekybos ir konkurencijos politikoje e, Europos komisija prisimena, jog ji turi nemažai galiojimų ir gali patraukti valstybės narės atsakomybę. Komisijos narėje sakė, kad bus taikoma visiškos netolerancijos karštijos pažydimo atvejams politika, tačiau ji nereikalauja, kad valstybės narys prisimtų joms tenkančią atsakomybę. Žmogaus teisų stebėjimas turėtų būti vienas iš, viena iš komisijos pagrindinių veiklos sričių. Ir manome, kad komisija turi elgtis kur kas aktyviau, nes, pavyzdžiui, komisija galėjo pateikti Prancūzijai patarimus dėl tų priemonių, kurias buvo ketinama e, įtvirtinti įstatymę. tokius e, veiksmus, e, tokiu pat žingsniu e, galėtų taip pat imtis ir lygio komitetas, ir žmogus teisų agentūra, bei kitos organizacijos. Aš gan daug kalbėjau apie Europos komisiją, nes jie yra sutaršių sergėtoja, tačiau negaliu pamiršti ir tarybos, kadangi tarybos vaidina labai svarbu vaidmenį. Manome, kad taryba turėtų sustiprinti uh, pagrindinių teisų darbo grupės ir laisvo judėjimo darbo grupių veiklą. Ši darbo grupė, šios darbo grupės yra puikus formos padėčiai valstybėse narėse aptarti. Veikia KOHOM, tai yra grupė, kurioje kalbama apie išorės politikos žmogaus teisų aspektą. Kohom grupė gali svarstyti padėtį žmogaus teisų srityje ir e, žmogaus teisų pažeidimus e, atskiruose šalyse. Ir būtų labai gerai, jei e, šios darbo grupės ir Kohom būtų sustiprintos ir kad suvienijus savo jėgas, jos visos taptų tikrų žmogaus teisų formų. Europos parlamentas ragino komisiją su, sukurti komisijos narė atsakinga už žmogaus teisės ir mes manome, kad reikia dirbti dar aktyviau, reikia raginti uh, valstybės narės ir tarybą dar labiau praplėsti šio komisaro įgaliojimus, atsižvelgiant taip pat teisų hartiją. Dar viena rekomendacija. Europos parlamentas galėtų paremti pasiūlymą sukurti metinį institucijų forumą Europos Sąjungoje. Jei toks forumai, tokiam forumui būtų suteiktas uh, reguliariai susitinkančios institucijos statusas, tai būtų labai naudinga. Ir jame be abejo galėtų dalyvauti tiek ES institucijos, valstybinarių institucijos, nevyriausybinės organizacijos. Ir toks formas turėtų, būti, turėtų veikti gana e, aukščiausių lygmenių ir jis turėtų prisidėti prie žmogaus teisų politikos formavimo. Ir būtų gerai, jeigu galima būtų aptarti padėtį, e, jei egzistuotų formas, kuriame galima būtų užsimė aptarti žmogaus teisų padėtį valstybės narise. Norėčiau pakviesti komiteto narius pasisakyti, tuos, kurie to pagėdavo. Prašau. Nes jeigu norinčių pasakyti nėra, perėsime prie trečiosios mūsų popietės dalies klausimų. Ačiū visiems pasisakiusiesiems už jų indėlį į šias diskusijas. Ačiū, kad dalyvavot mūsų posėdėje Briuselėje. Ir kviečiu trečiosios sesijos kalbėtojus, pranešėjus ateiti į prezidiumą. Kaip norėčiau pakviesti poną Hastingsą pradėti e, trečiąją mūsų diskusijų dalį.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 So let's continue. Tęskime darbą. Kviečiu poną Hastingsą, kuris yra nuolatinis lybė komiteto svečias ir kuris yra atsakingas už asmens duomenių apsaugą, pateikti savo indėlį į diskusijas. Bus kalbama apie e, pagrindinių teisų hartijos indėlį e, saugant E, asmeninius piliečių duomenis. Ačiū, ponė Gal. Pradėkite. Pradėkite padėkoti e, Libė komitetui už kvietimą į šį klausimą. Tema yra ypatingai aktuali, svarbi ir mes iš tikrųjų turime e, numatyti tam tikrą laiką, kad galėtume pasižiūrėti, kaip įgyvendinta pagrindinių teisių hartija galėtų ar turėtų teigiamai paveikti piliečių gyvenimą. Tad tikrai džiugu čia dalyvauti ir apie tai kalbėti. Praėjo dviejai metai po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis ir aš darau išvadą, kad e, visais atvejais mano kompetencijos e, srityje, kur kalbama apie privataus gyvenimo apsaugą ir asmens duomenų apsaugą, e, pagrindinių teisų hartija įrodė esanti vertingas dokumentas. Leiskite šiek tiek uh, tarti keletą žodžių apie tai, kaip ši hartė tapo teisinių požiūrių įpareigojanti ir kaip ji pateit, pakeitė duomenų apsaugą Europoje. Vienas iš naujų dalykų hartijoje, kuris buvo, o hartija buvo paskelbta kaip politinis dokumentas 2000 metais, tai buvo teisė e, numatyti numatyt teisį duomenų apsaugą, tai buvo kalbama 8 straipsnėje. E, E, ir buvo išdėstyti kai kurie svarbiausi principai susijęs su duomenų apsauga ir tie principai buvo iškelti į pirminių teisių lygmenį. Duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir turi būti tvarkomi su tam tikrų tikslu. Duomenys taip pat turi būti tvarkomi ir gaus, renkami tik asmeniui sutinkant ir remiantis konkrečiais teisės principais. E, prieiga prie tų duomenų taip pat turi būti ribota <clears throat> Ir dar vienas labai svarbus principas e, turi būti e, įsteigta nepriklausoma institucija, kuri e, nuolatos prižiūrėtų, ar su duomenimis yra elgiamasi teisingai. Kai buvo pasakyta vienoje byloje prieš Vokietiją, buvo pasakyta, kad tokios nepriklausomos institucijos egzistavimas, kuri kontroliuotų tinkamą duomenų tvarkymą, yra esminis dalykas. Uh, Taigi Lisabono sutartis numatė svarbiausius ES teisės principus susijusius su duomenų apsauga. Tačiau Lisabono sutartis siekia dar toliau. Teisė į duomenų apsaugą yra viena iš teisių paminėtų pagrindinių teisių hartijoje ir tą taip pat galima rasti ir sutartyje dėl ES veikimo. 16 straipsnėje yra pasakyta, kad duomenų apsauga yra teisė ir ten taip pat yra numatyta. Um, e, Tai numatytas teisinis pagrindas reglamentuojantis duomenų apsaugą. Taigi, čia mes nekalbam apie 51 straipsnio problematiką. E, šis dviejopas, e, šis, šis abiejų dokumentų derinimas e, leidžia geriau atsižvelgti į duomenų apsaugą ir atsižvelgti į duomenų apsaugos kultūrą Europoje. E, įmonės, kurios e, teikia interneto paslaugas, šiandien vystosi nuolatos, joms reikia vystytis toliau, ta duomenų apsauga yra e, tas dalykas, kuris būti, turi būti užtikrinamas visur, nepaisant jokių sienų. Komisija dirba peržiūrėdama duomenų apsaugos taisyklės. Tam tikros taisyklės jau egzistuoja, tačiau reikėtų, kad tos taisyklės taptų labiau um, suprantamos, efektyvesnės praktikoje. Tai yra iššūkis ir taip pat kad būtų galima pasiekti didesnio apsaugos lygmens, kad piliečių duomenys būtų saugomi patikimiau. Šiame peržiūros procese buvo numatyti keletas parametrų ir jie ir numatyti Hartijos 8 straipsnėje. Europos komisija, pavyzdžiui, turėtų pasinaudoti uh, peržiūrą duomenų apsaugos taisyklių, kad būtų galima užtikrinti, jog priežiūros institucijos valstybių narių lygmenių ar ES lygmenių, kad tai yra būtina, kad jos veikia efektyviai ir kad, jos, kad tos priežiūros institucijos veikia nepriklausomai, kaip jau tą buvo minėjęs būtinybė ir teismas. Taigi Lisabono sutartis pakeitė duomenų apsaugos sąrangą Europos Sąjungoje. Buvo numatytos papildomos taisyklės ir šios peržiūros rezultatas turės ilgalaikių pasiekmių. Ką mes galėtume pasakyti apie Hartijos įgyvendinimą per pastarosius dviejus metus? Ar tai turėjo kokį nors, kokį nors praktinį poveikį? Manau, kad duomenų apsaugos rytyje taip, tas poveikis buvo jaučiamas. Leiskite paminėti porą dalykų. Pirmiausia, buvo priimtas e, teismo sprendimas Šekė byloje 2010 metais. Taip pat galėtume paminėti komisijos komunikatą dėl duomenų apsaugos strategijos. Jis buvo priimtas 10 spalį. Šekė nutartyje teismas turėjo atsakyti į klausimą, ar ES teisės normos E, yra teisingos, kai reikalaujama nurodyti žemės ūkio pagalbą gaunančių ūkininkų pavardės. Ar buvo prašoma išaiškinti, ar toks reikalavimas yra teisingas. E, teismas e, atkreipė dėmesį į privat, rėmėsi privataus gyvenimo apsaugos taisyklėmis ir daugeliu taisy, taisy, ir, ir kitomis taisyklėmis. E, buvo nuspręsta, kad tokių duomenų viešas publikavimas pažeistų ūkininkų taisyklės, jų interesus ir teismas mane, kad ši priemonė būtų neproporcinga. E, ir buvo nuspręsta, kad nėra e, reikalinga skelbti tokią informaciją, kad tai nieko nepadeda saugoti niekino interesų. Taigi, kai priima priemonės Europos Sąjungos teisės leidėjai, turi priimti tokias priemonės, kurios nepažeidžia pagrindinių piliečių teisių. Dėl to būtina atliekant vertinimo poveikį įvertinti galimas alternatyvas, kurios būtų netokios intervencinės ir tai kurios būtų suprantamos. Taigi, ne tik Europos komisija, bet ir teisės aktų kūrėjai turi laikytis tokio principo. Ir buvo pasakyta, kad nebuvo atsisakyta. E, ūkininkų pavardžių publikavimo. Tiesiog buvo siekiama, kad skelbiama informacija būtų proporcingesnė esamiems poreikiams. Komisija savo komunikate rėmėsi efektyvaus įgyvendinimo principu. Tai yra dar vienas dalykas, kurį aš norėjau pabrėžti. Komisijos komunikate uh, e, Hartija buvo remiamasi kaip vienu iš orientyrų. E, šis dokumentas tebelieka labai svarbus. Komunikate skelbtos ambicijos irgi siekia daugiau negu paprasčiausias proporcingumo principas numato. E, komisija savo komunikate taip pat pabrėžia ekspost įvertinimo svarbą susijusią su egzistuojančiais teisės aktais. Taigi tas ekspost įvertimas yra labai svarbus, ypač kalbant apie duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo apsaugą. Ir e, buvo nuspręsta, kad siūlomos priemonės buvo pernelyg intervencinės. Buvo e, pasakyta, jog būtina nulatos įvertinti, ar visais atvejais yra būtinas keitimasis privačiais duomenimis, kartais net su trečiosiomis šalimis. Tam reikalinga geresnė stebėsena, tam reikalinga duolatinė atskaitomybė, kam yra naudojami šiuo instrumentai. Keletą metų galiojanti priemonė turėtų būti susijusi su nulatiniu vertinimu, vertinant, kaip ta priemonė naudojama. Ir e, tai būtų ta priemonė, kuri būtų iš tikrųjų būtina. Kai dėl duomenų sulaikymo direktyvos, ji buvo paimta kaip pavyzdys, Europos komisija labai rimtai vertina šį klausimą. Komisija siekia savo ambicijų ir jas aiškiai pabrėžia savo komunikate. Kom, e, komunikate sakoma, kad siekiama rinkti kokybiškus duomenys tiek kiekio, tiek kokybės požiūrių. Ir valstybės narės ne visada noriai labai tos duomenys teikia. Tiesiog matoma, kad procesas vyksta, tas procesas yra praturtinantis abipusės, tačiau žinome, kad čia dar darbo tebelieka. Vertinimas taip pat turi atitikti tam tikrus standartus, kaip ir kiti ES instrumentai. Visų jų e, poveikis e, duomenų apsaugai turi būti vertinamas. Šiokia e, nutartyje buvo remiamasi hartija ir tai pasireiškė, sprendimas remiantis hartija pasireiškė prieš, tos hartijos svarbu pasireiškė prieš dviejus metus primant nutartį. Tiesiogiai piliečiai pajuto tą poveikį. Ir tai palėtė ūkininkus, kurių, apie kuriuos informacijos buvo paskelbta mažiau ir taip pat tai palėtė ir teisės leidėjus. E, buvo pasakyta, kad priimamos priemonės turi būti mažiau interventinės ir kai turi būti taikomos ekspost įvertinimo e, priemonės. Ir taip pat pati priemonė turi būti ekspost įvertinta, ar jinai nebuvo pernelyg intervencinė. Kaip esu uh, atsakingas už duomenų apsaugą ES lygmenių. Mes tenksimės bendradarbiauti su, jom, su visomis institucijomis, padėti jums kasdienėme darbe, kad būtų galima e, remtis hartiją toms institucijoms ir sėkmingai dirbti, e, kartu apsaugant e, asmen, piliečių asmens duomenis. Tai yra e, mums tenkantis iššūkis. Dėkoju. Dėkoju. Uh... O aš nedelsdama pakviesiu šio e, pona Pierre Buson, kuris yra socialinės platformos direktorius. Much, Mrs. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi tai paskutinis diskusijos etapas, ne visuomet yra lengva išlikti uh, akiliems, todėl aš dabar bandysiu tik pasikeisti su jumis nuomonėmis apie tai, kaip Europos hartija galėtų tapti veiksmingesnė. Visų pirma, norėčiau aptarti tai, kas yra traktuojama kaip hartijos nematomi piliečiai. Norėčiau pirmiausia pristatyti socialinę platformą. Mes esame Europos 48 NVO tinklas. Visi dirbame žmogaus teisų ir socialinės įtraukties klausimais. Norėčiau paminėti kokios e, sąlygos yra reikalingos tam, kad pagrindinės teisės galėtų būti įgyvendintos ir jomis būtų galima naudotis. Mes išskiriame keturias sritis, e, kurios e, trukdo e, naudotis pagrindinėmis teisėmis. Pirmiausia, skurdas ir ypatingas skurdas, antra problema - neįgalumas, trečiasis - diskriminacija ir ketvirtasis - valstybių narių kliūdimas įgyvendinti hartiją mes e, kalbame ne tik apie problemų išvardymą, mes visi kartu turėtume aptarti, kaip ES ir ypač parlamentas galėtų aptarti naudojimasi pagrindinėmis teisėmis klausimą. Norėčiau išskirti santykius tarp ES politikos ir hartijos, kadangi klausimas, kurį aš dabar norėčiau iškelti, yra kaip atskirti hartiją ir uh, hartijos tikslus, e, bei hartijos priemonės. Mes manome, kad pagrindinės teisės gali būti įgyventos, bet ar iš tiesų tai galima padaryti per pačią hartiją, ar geriau pasitelkti kitas ES politikos rytis, kurios galėtų paremti tą hartiją. Pradėsiu nuo e, kraštutinio skurdo. Nenoriu nieko mokyti ar e, nurodinėti, visi žinome e, šioje salėje, kokie yra dabartinės ekonominės krizės padariniai. 1989 metais gyveno 80 milijonų žmonių skurde, o dabar kasdien matome, kad tas skaičius auga. Tokia yra šiandienos realybė. Kitas dalykas yra tas, kad kartais čia Briuselėje gyvendami mes e, žvelgiame į valstybių narių situaciją ir bandome pasimokyti iš istorijos. Prisiminkime Junktinio Amerikos valstybių pilietinių teisų judėjimą ir jos lyderį Martiną Lutherį Kingą. 1967 metais jis štai ką pasakė. Praėjus 13 metų kovos už pagrindinės teisės, pilietinės teisės, Jeigu man dabar reikėtų viską pradėti iš naujo, aš pradėčiau nuo, nuo kovos su skurdu. Nes kova su skurdu yra labai svarbi, nes kalbam, kad skurdas yra spastai, bet mes turime ir juridinius spastų. E, prisiminkime Belgijos e, atvejį praeitie, e, kai žmogus nuskursto, tai gali atsitikti bet kam. Kai žmogus netenka būsto, netenka e, gyvenamosios kortelės, nebegali balsuoti, nebegali gauti socialinių išmokų, negali naudotis visomis pagrindinėmis teisinėmis, kurios išvardintos Hartijoje. Antras pavyzdys, kuris buvo patiktas sekretoriatų ir kiek žinau, jis yra parlamento interneto svetainė, yra Danijos pavyzdys. 2010 e, metais, gruodžio mėnesį, e, policija nuėjo į benamių prieglaudą ir visus nedanijos piliečius išvedė iš ten. E, Remdamėsi tuo, kad tie žmonės finansiškai patys savęs neišlaiko. Kągi tai sako straipsnis e, numeris 14 sutartie, ten yra kalbama apie diskriminacijos nebuvimą dėl tautybės. Šiuo atveju diskriminuojami žmonės e, buvo uh, dėl finansinės padėties. Jie buvo užsieniečiai, bet ES piliečiai, bet jie neturėjo pinigų, kad galėtų iš save išlaikyti. Kalbame apie Equinet. Europos e, lygybės institucijų tinklą, kuris atliko tyrimą parodęs, kad skurdas e, yra susijęs socialinė atskirtimi, diskriminacija ir e, pagrindinių teisų paminimu. E, pagrindinių teisų agentūros valdyba pasiūlė, kad socialinės teisės būtų iškeliamas kaip socialinė sąlyga e, pagrindinėmis teisėmis naudotis. Taigi tokia padėtis, kai esi kai gyveni skurde, net negalvoja apie galimybę naudotis pagrindinėmis teisėmis. Ką gali padaryti Europos parlamentas ir Europos Sąjunga? 21 straipsnis. Diskriminacija e, pagrįsta uh, dėl lytinės orientacijos. Pagalvokime ir apie sutarties devintą straipsnį, kuriame yra sakoma, kad įgyvendama savo e, politiką ir, veiklu, ir veiklą ES turi galvoti ir apie aukštą nedarbo lygį, būtinybę užtikrinti socialinę apsaugą ir suteikti aukštų lygio išsilavinimą. Antras dalykas. ES strategija 2020 iškėlė tris tikslus, kurie yra susijęs socialinė įtrauktimi. Skurdas, švietimas ir užimtumas yra trys klausimai aptariami toje strategijoje. Tais klausimais parlamentas, komisija ir taryba galėtų uh, padirbėti, kad paremtų žmonės, e, kurie nori išbristi iš skurdo ir galėt, kad jie galėtų pradėti naudotis pagrindinėmis teisėmis. Ką mes čia kalbame? Nežaidžiame hartijos straipsniais. Mes kalbame apie mechanizmą, kuris yra reikalingas tam, kad iš skurde arba ekstremaliame skurde gyventi žmonės galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis. Kita svarbi kliūtis naudotis pagrindinėmis teisėmis yra negalė. Aš sakiau, kad Hartijos 26 straipsnė yra sakoma, kad visi žmonės turi būti integruoti, tačiau jau daug metų tas straipsnis yra neveiksmingas. Ką gali padaryti Europos parlamentas ir ką gali padaryti Europos Sąjunga? Pirmiausia, jūs galite pareikalauti, kad taryba priimtų 19 straipsnį, kuriam turiu galvoje e, e, direktyvą dėl horizontaliosios diskriminacijos nebuvimo. Be to galėtumėte pareikalauti, kad komisija parengtų kitais metais uh, specialų teisės aktą neįgaliesiems ir uh, panašiai. Bet dabar aš norėčiau sugrįžti prie Europos tarybos konvencijos dėl žmonių su negale atsiprašau, Junktinių tautų konvencijos. Junktinių tautų konvencija buvo ratifikuota ES ir valstybių narių. Ten nėra paskelbiama naujų teisų neįgaliesiems, bet yra siūlomas teisinis mechanizmas, kuris leistų tiems žmonėms naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip ir visi kiti ES piliečiai. Ir čia aš norėčiau sugrįžti prie pirmųjų mano minčių apie skurdą. Manau, kad parlamentas, taryba ir komisija galėtų pradėti kartu kurti teisinį mechanizmą, kaip skurdė gyvenantys žmonės galėtų naudotis pagrindinėmis žmogiškomis teisėmis. Tai jūsų galioje ir jūs tą turėtumėt padaryti. Ir trečiasis barjeras, kurį aš norėjau paminėti, yra diskriminacija. Pagrindinių teisių hartijos 21 straipsnis. Iškyla daug skirtingų problemų, bet vėlgi e, grįžtu prie Junktinio Amerikos valstijų jos visada sakė, kad pagrindinės teisės nėra susijusios tik su pagrindinėmis teisėmis ar švietimu. Tai yra abiejų reiškinių junginys. Jeigu norime pakeisti mentalitetą ES, turime e, ne tik teisės aktais veikti, bet ir keisti žmonių mokymą, auklėjimą. Štai e, pateikime pavyzdį. Airijos atvejis toje visuomenėje vaikai dar tebesišaipo iš gėjų. Ir tas reiškinys egzistuoja visuomenė ir niekas nebando su juo kovoti tai yra labai rimta problema. Manau, kad e, parlamente reikėtų išskirti dar vieną pagrindą diskriminaciją ir apie jį labiausiai pakalbėti. Turiu galvoje tautybę, trečiųjų tautų šalių piliečius, kurie atvyks Europos Sąjungą. Pagalvokime apie senovės Graikiją. Žmonės, e, neprik, kurie nepriklausė vienam ar kitam miestui, buvo traktuojami kaip užsieniečiai, bet turbūt jau nuo to laiko nemažai praėjo e, laikų, laiko. E, vergai atvykę į Junktinės Amerikos valstijas nebuvo traktuojami žmonėmis. Afrik, afroamerikiečiai nebuvo traktuojami kaip normalų žmonės iki pat 64 metų, jie negalėjo balsuoti. Prisiminkime, kada moteris ES tik e, gavo teisę balsuoti. Taigi, kada imsimės žingsnių, kad trečiųjų šalių piliečiai, turintys ar neturintys dokumentus, galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis ES? Aš manau, kad jau pats laikas vieną kartą priimti tokį sprendimą ir pagrindinės teisės turi būti suteiktos ne tik ES piliečiams. Ir ketvirtasis mano išskirtas barjeras yra valstybių narių trūkdymas. Aš galvoju apie tiesioginį hartijos įgyvendinimą ir pateiksiu pavyzdį, e, kuri, e, kurį daugelis mūsų pažįstame, nes gyvename toje šalyje, turiu galvoje Belgiją. Pagalvokime apie skurdą ir galimybę naudotis teisėmis. Turbūt parlamentas, taryba ir komisija yra nemažai pasistengę, kad hartija būtų gerai paskelbta. Bet mes norime, kad tos teisės būtų veiksmingos. Kai valstybė narė sako, kad tam, kad galėtumėt naudoti socialinėmis išmokomis ar socialinė apsauga, jūs turite turėti gyvenimo leidimą ar gyvenimo korte, gyventojo kortelę. Tada E, parlamentas priima rezoliuciją ir sako, kad Belgijos veiksmai yra neteisingi, tegu ji daro kažką kitą. Ir e, jie iškels kitokius reikalavimus, kad žmogus galėtų naudotis socialinėmis išmokomis. Aš manau, kad e, teisiniai mechanizmai turi viršyti nacionalinius teisės aktus, turi turėti viršenybę jų atžvilgių, kad uh, nebūtų diskriminuojama valstybėse narėse. Kitas pavyzdys irgi Belgijoje - prieglopščio siekiantieji ir e, pabėgėliai. Nežinau, ar girdėjote e, šį radiją, bet išvilo, iškilo kova tarp centrinės prieglopščio agentūros ir vietos institucijų dirbančių su prieglopščiais, nes jie nepasidalina išteklių ir nenori pasiskirstyti žmonių. E, tie žmonės yra Belgijoje, jie turi teisės, dėl kurių yra e, priimta hartija. Ta hartija turėtų būti tiesiogiai gyveninti ir tie žmonės negali būti stumdomi tarp skirtingų agentūrų. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti. Komisijos komentaras e, buvo apie tai pareikštas. Mes turime dvi agentūras dirbančias tuo klausimu, todėl mes turime aiškiau apibriežti, kaip ES politika galėtų papildyti hartiją. Uh, Pagrindinių teisų agentūros direktorius aiškiai pasakė, kad reikia aiškaus atskiro uh, mandato tarp Dublino agentūros ir vienos agentūros. Ką galėtume pasakyti dėl par partnerystės? Kodėlgi nerenkti e, bendros ataskaitos tarp FRA ir Eurofra, e, tarp Dublino ir vienos agentūrų, kad e, pagrindinių teisų mechanizmai būtų įgyvendinti ir žmonės galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis? Ačiū you, Mr. Busan. Dėkuoju, ponui Busan. O dabar sutikiu žodį paskutiniai kalbėtojai Tracy Gad, atviros visuomenės fondo, atviros visuomenės teisingumo iniciatyvos vyresniai advokatai. Prašau. Ačiū, aš esu Tracy Gad ir aš dirbu atviros visuomenės teisingumo iniciatyvoje. Uh, Tai yra e, visame pasaulyje veikianti žmogaus teisų organizacija. Mes džiaugiamės, kad yra surinktas šis klausimas ir džiaugiamės, kad, kad mūsų teikta galimybė papasakoti mūsų darbą. Ir džiaugiuosi apsitai, kad mes visi kartu stengiamės, kad pagrindinė teisų hartija būtų geriau gyveninama. Mes uh, e, e, dalyvavome nagrinėjant bylas tiek nacionalinių, tiek tarptautinių uh, lygmenių. Ir šiandien aš jums papasakosiu apie du uh, atvejus, kuriuos mes nagrinėjame kartu Europos Romų teisų centru. Mes norime apsaugoti Romų teisės švietimo ir būsto e, sritise. Mes kreipėmės į Teisingumo teismą dėl to, kad e, Čekijoje e, Romų vaikai dažnai gali mokytis mokyklose dėl to, kad kiti mokiniai yra nusiteikę prieš juos. Be to, Romai yra išvaromi iš savo stovyklavičių. Šie atvejai parodo, kad Romų teisės e, yra pažinėjimos. ES ir pagrindinė teisų hartija įtvirtina tolerancijos, solidarumo, nediskriminavimo principus. Tačiau akivaizdu, kad šiems principams yra iškilusi grėsmė ir todėl mes visi turime reaguoti kuo greičiau. Gilėjant kriziai ir e, daugėjant ksenofobijos apraiškoms, mes visi turime imtis veiksmų visuomenė vis dažniau yra nusiteikusi prieš e, Romus ir vyriausybės taip pat imasi jiems nepalankių veiksmų. Todėl mes turim labai aiškiai pasakyti, kad mes esame pasirengę kovoti prieš e, diskriminaciją skurdžiausių ir labiausiai engiamų žmonių atžvilgių. Mes teikiame e, teisinės paslaugas ir mes puikiai žinome, kad teisės aktai, kurie yra dažnai pateikiami kaip priemonės ES vertybėms apginti, yra gan riboti. Šiandien aš noriu pasakyti pirmiausia štai ką. Hartai gyvendinti reikia papildomų priemonių. Pirmiausia, politinio, politinio, politinės paramos. Taigi šiandien aš noriu Jums papasakoti apie tai, kad tai yra įmanoma ir aš pateiksiu kelis pavyzdžius. Pirmiausia, pakalbėsiu apie Čekiją. 1999 metais mūsų vykdantisis direktorius atstovavo devyniems vaikams e, žmogaus teisų teisme ir tuomet statistiniai duomenės rodė, kad, kad Romų vaikai dažniausiai buvo patalpinami į atskiras mokyklas ir jų mokymo programa taip pat buvo kitokia nei kitų vaikų. Ir Akivaizdu, kad šie vaikai gavo nepakankamą įsilavinimą ir, ir tai savo ruoštų sutrūkdė jiems surasti tinkamas darbo vietas ateityje. 2007 metais mes laimėjome bylą ir žmogus teisų teismas nusprendė, kad Čekijos vyriausybė diskriminavo uh, uh, Romų bendruomenės vaikus dėl jų tautybės. Ir Čekija buvo nurodyta išmokėti kompensacijas uh, ieškovams. Uh, ir taip pat nurodyta įgyvendinti priemonės skirtas kovai su Romų diskriminacija. Deja, reikia pasakyti, kad šiandien Čekija vis dar negyvendino šį teisinį reikalavimą. Ir Romų vaikų išsilavinimo lygis yra tikrai menkesnis nei kitų vaikų Čekijoje. Čekija ėmėsi tam tikrų veiksmų popieriuje, tačiau realių e, poslinkių mes nepastebėjome. Ir patvirtinti teisės aktai nėra e, įgyvendinami. Yra priimami antriniai teisės aktai, kurie draudžia segregaciją, tačiau to nepakanka. Romų vaikams labai sunku prisitaikyti mokyklose e, dėl dėl to, kad jie negauna jiems reikalingos paramos. ES struktūrinių fondų lėšos e, yra skiriamos e, tokioms programoms, tačiau šie duomenys nėra skelbiami, todėl mes negalime pasakyti, kiek šios lėšos gali paveikti padėti e, šalyje. Mes visi žinome, kad kuo ilgiau Čekija dėls, tuo daugiau atsiras vaikų, kurių išslavinimo lygis tikrai yra nepakankamas. Jungtinių tautų, e, dvi jungtinių tautų tarnybos e, Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas ir žmogaus teisų, ir vaiko teisų e, komitetas išreiškė savo susirūpinimą dėl situacijos Čekijoje ir mes tikimės, kad Šie komitetai taip pat e, prisidės prie to, kad būtų reikalaujama e, realesnių politinių, politinių permainų. Taigi dabar trumpai norėčiau papasakoti apie tai, kas vyko e, Italijoje. 2008 metais Italijos vyriausybė patvirtino išskirtinius teisės aktus, kurios leido Neapolio valdžiai įgyvendinti uh, išskirtinės priemonės e, skirtas e, būtent Romams. E, šios priemonės buvo tokios, galima buvo stebėti taboro gyvenimą ir taip pat galima buvo išardyti stovyklą ir perkelti gyventojus kitur. Ir akivaizdu buvo, kad Italijos vyriausybė stengiasi iš esmės atsikratyti Romais ir išvaryti juos iš šalies. Italijos vyriausybė niekuomet nesuteikė e, galimybę Romams e, e, gauti prieigą prie visų jiems reikalingų paslaugų, bet to Italijos vyriausybė neskleidžia informacijos apie tai, kokiu priemonių buvo imtasi ir koks rezultatas buvo pasiektas. Be to, per gyventojų surašymą taip pat Romai nebuvo įtraukti į gyventojų sąrašus. Jau praėjo 3,5 metų, o situacija visiškai nepasikeitė. Ponas Hameberg 2011 metų ataskaitoje rekomendavo Italijai atsisakyti Romų diskriminacijos. Ir mes pritarėme šią rekomendacijai. Ir mes žinome, kad reikia tikėtis, kad situacija pasikeis. Nevyriausybinės organizacijos stengiasi įtikinti uh, Europos komisiją pradėti pažydimo procedūrą ir uh, uh, kreiptis į Luxemburgo teismą, kad jis pareikalautų, kad būtų nutrauktas ES sustatymų pažydinėjimas, kad būtų tinkamai taikoma piliečių direktyva bei kiti dokumentai. Atskiras prašymas šių klausimų bus pateiktas Europos komisijai dar kartą šiek tiek vėliau. Te, teisė į švietimą, teisė į gyvenimą be diskriminacijos, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisė į as, uh, asmens duomenų apsaugą. Štai šios teisės yra tvirtintos pagrindinių teisų hartijoje ir mes norėtume visus paraginti siekti, kad šios teisės būtų gyvendinamos. Ir e, dabar konkretesni pasiūlymai. Mes norėtume, kad jūs paklaustumėte Čekijos vyriausybės. Pirmiausia, norėtume paprašyti jūsų, kad jūs paprašytumėt, kad e, Čekijos vyriausybė pateiktų uh, naujausios teisinius duomenis, duomenis dėl uh, Romų vaikų. Uh, Ir taip pat, kad būtų patekta informacija apie tai, kaip yra naudojamos struktūrinių fondų lėšos skirtos Romų integracijai. Taip pat norėtume, kad jūs paprašytumėte Europos komisiją paaiškinti, kaip yra prižiūrima, prižiūrimas struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas, ypač kai šios lėšos yra skirtos Romų bendruomenėms. Bet o, kaip aš jau minėjau, Mes e, norėtume grįžti orientuojant mūsų prašymą e, Europos komisijai pradėti e, pažeidimo procedūrą. Jūs taip pat galėtumėte užduoti klausimus žodžiu ir pareikalauti, kad Italijos vyriausybė parengtų socialinės integracijos programas ir jūs Romų, buvo, kurie buvo iškeldinti iš savo prasminių gyvenimo vietų, įkurdinimo tai ir socialinės migracijos e, programas. Bet to mes manome, kad Romų platforma ir mes visi galime glaužiai bendarbiauti tam, kad būtų geriau sprendžiami hartijos pažeidimo atvejai. Nes Romams e, pagrindinių teisų hartija ir Lisabonos e, sutarties įžiepta viltis vis dar atrodo tolima svajonė. Pone Gomeš. Turiu klausimą ponui Hastingsui. Įdėmiai išklausiau, ką jūs sakėte. Jūs kalbėjote apie nacionalinių institucinių vaidmenį saugant duomenys, minėjote keletą bylų atvejų. Tačiau kas atsitiktų tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, mano šalis, Portugalija, pasirašo sustarimą dėl keleivių duomenų e, perdavimą su jungtinėmis valstijomis, sakydama, kad dėl to buvo deramas ES lygių, mes turime institucinę, nacionalinę kuri atsakinga už duomenų apsaugą, su kuria konsultuojamasi nebuvo. Ir parlamentas dar nėra oficialiai ratifikavęs tokio sustarimo. Ir šis ši, šitokiu būdu būtų galima be didesnių problemų, reikės, pažeisti ES teisės aktus ir eilė kitokių nuostatų. Mes turime nacionalinę instituciją Portugalijoje, kai kurie Europos parlamento, ypač Karlas Koelio, ponas Tavarės ir aš, taip pat paskelbėme viešai įspėjimą apie tai, kas vyksta, bet ėmė ir įvyko, nepaisant mūsų perspėjimų ką reikėtų daryti. Galbūt jūsų vadovaujimo institucija galėtų, pavyzdžiui, paduoti į teismą Portugaliją už netinkamą duomenų apsaugą. Gal galėtų čia veikti, veiksmų imtis Europos komisija. Ir aš manau, kad toks atvejis, ko geriau, ne vienintelis ES yra. Ką daryti? Pirmininkė, ačiū Ana. Pone Hasinktai, prašom atsakyti. Na, mano atsakymas būtų toks, kuris jūs ko gero jūs nuvils. Mano vadovaujama įstaiga gali užtikrinti, e, kad ES lygmenių būtų tinkamai veikiama, mes turime galimybę teikti patarimus, esam patarimo institucija. Malonu būtų pažymėti tai, kad į mūsų patarimus paprastai atsižvelgiama. Parlamentas ir kitos ES institucijos priima mūsų patarimus ir, ir paprastai jais naudojasi, juos įgyvendina. Ypač klausimais susijusiais su uh, keleivių keliaujančių lėktuvais asmens duomenų perdavimu. Mes uh, E, teisingumo teisme esame pateikę savo nuomonės ir kitais klausimais. Į tai irgi buvo atsižvelgta. Prieš Vokietiją, pavyzdžiui, dėl nepriklausomos kontrolės institucijos į mūsų rekomendacijas buvo atsižvelgta. Bet kai dėl nacionalinių parlamentų priimamų sprendimų mes nebesame kompetentingi, be abejo, Europos komisija galėtų kreiptis į teismą dėl pažeidimų procedūros prieš vieną ar kitą valstybę narę. Tačiau jeigu tas uh, susitarimas taryboje buvo parengtas ir nacionaliniams parlamentams pateiktas ratifikacijai, kaip paprastai vykdavo iki Lisabono sutarties pasirašymo. Tai ko gero yra ta problema, kuri buvo užprogramuota anksčiau, tik po Lisabono sutarties pasirašymo labiau pasireiškė. Taigi mes nors ir bendradarbiaujame glaudžiai su Portugalijos institucijomis, mes galime tik paskatinti daryti tai, ką dar galima padaryti, ištaisyti padėtį. Jeigu netitikimų yra, turime tą žinoti, kelti klausimą, tačiau nu, pabandysiu jums surasti informaciją apie tai, kas įvyko. Kalbėtojo kalba ne į mikrofoną. Ah. Data, PNR, okay. Tai buvo klausimas dėl duomenų perdavimo tais atvejais, kai pareiškimi įtarimai vienais ar kitais nusikaltimais? Atsakymas. Galbūt egzistuoja dvi šaliai sustarimas tarp Portugalijos ir trečiosios valstybės, šiuo atveju reikės jungtinių valstijų. Jungtinės valstijos aktyviai stengiasi sudaryti tokio pobūdžio dvišalių susitarimus. Ne visada jie buvo patenkinami, švelniai tariant, bet jie egzistuoja. Pirmininkė, ačiū, dabar grįžtu prie ponios Benovos ir kviečiu ją apibendrinti šios popietės diskusijas. Ačiū Kinga ir leiskite man dabar savo gimtają kalbą padaryti išvadas. Ačiū, kad mane suprantat. Panelistom, Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiesiems visose trijuose mūsų klausimo etapuose. Aš gal dešimt puslapių prisikonspektavau. Ir e, turbūt tam, kad peržiūrėčiau viską, ką užsirašiau, prireiks dar valandos. Tačiau dabar jums pristatysiu tik keturias pagrindinės išvadas, pagrindinės pagrindinės temas, kurios buvo iškeltos beveik visuose pasisakymuose. Pirmiausia, pasakysiu tai, apie ką kalbėjo Ana Gomeš pirmojo klausimo dalyje turime būti nuoseklus patys savo, vertindami tai, kas vyksta valstybėse narėse. Tik tada galėsime pradėti vertinti įvykius už ES ribų. E, buvo išsakyta daug įdomių pasiūlymų ir idėjų. Daugelį jų mes tenksimės e, įgyvendinti prisiminsiu klausimą, kuris iškilo per paskutinį e, mūsų svarstymo etapą - Romų mažumos klausimą. Aš esu iš valstybės, kur Romų mažuma yra gana ženkli. Todėl aš puikiai žinau, su kokiamis problemomis jie susiduria. Taip pat žinau, kad e, tos problemos yra susijusios ne tik su pačia mažuma, bet ir su gyventojų dauguma. Norėčiau keletą žodžių pasakyti apie e, palankesnę pusę. E, dirbdama Europos parlamente, o aš čia jau esu antrą kadenciją, pamačiau, kad e, ypač per pasarąjį pusmetį komitete buvo keliama daugiausia klausimų susijusių su Romais. Mes išnaudojame visas įmanomas priemonės, kad e, Europos komisija ką nors darytų Romų klausimų, kad rimtai įvertintų ir kad priimtų sprendimus, kurie būtų e, aktualūs ir realistiški. Jie neturi būti tik tai tušti formalūs sprendimai. Jie turi būti praktiški sprendimai, nes e, šalyse, kur Romų mažumos klausimai yra aktualiausi, e, iškyla problemos, kurios e, dominuoja visame, galbūt, galime sakyti, naujųjų valstybių rate. Turiu galvoje centrinės Europos valstybės. Tokia yra Europos parlamento pozicija. Europos komisija yra sukūrusi atskirą etatą žmogaus teisų klausimams, turime agentūrą, tarnybės, kurios atstovauja tos klausimus. Komisijos narė Reding už tai yra atsakinga ir e, visos priemonės, kurių ėmėmės, yra labai formalios. Bendradarbiaujant su nacionalinė administracija yra labai daug problemų, bet e, taip pat reikėtų galvoti apie regionų administraciją ir savivaldybės Galėtume rasti daugybę pav gerų pavyzdžių ir mes suprantame, kad sprendimus reikia efektyviau gyvendinti, nes jeigu nepasinaudosime turimais fondais veiksmingiau, spręsdami Romų klausimus, mes e, tuos pačius klausimus turėsime teikti ir teikti ateityje e, be galo. Romų klausimas turi būti išspręstas. Be bejonės komisija priims daugybę naujų veiksmų planų, tačiau galų gale Romų žmonių padėtis nei kiek nepagerės. Tik pablogės. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad neįsivaizduoju Romų problemos sprendimo kaip rakto į problemos panaikinimą bendrai. Visų pirma, reikia galvoti apie Romų skurdą. Turime e, išvengti to kraštutinio skurdo, o kurio vis dar pasitaiko tose valstybėse, kurios įstojo Europos Sąjungo 2004-2007 metais ypač. Taigi jeigu mes į pranešimą sugebėtume įtraukti daugiau pasiūlymų, galbūt e, galėtume prisidėti prie ekstremalaus skurdo mažinimo. Be abejo, tai turėtų e, palankaus poveikio ir Romų E, problemos sprendime. O dabar trumpai sugrįšiu prie poros kitų klausimų. Be abejonės jūs stebite, kaip mūsų komitetas dirba ir Europos parlamentas, todėl aš esu tikra, kad jūs žinote, jog reikia du svarbius dokumentus dabar spręsti - PNR ir teroristų atsiekimo ter teroristų finansavimo atsiekimo klausimą. PNR dosijai e, nebuvo labai kontroversiška, kai sprendėme, e, kaip elgsime su Australija. Tuo tarpu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis iškilo daug sunkumų. Iškilo daugybė problemų susijusių su pilietinė visuomenė ir mūsų privačiu gyvenimu. Norėčiau priminti, kad e, diskusijose plenarnėme posėdėje esame daug kartų kartoję, kad svarbiausia motivacija yra apsaugoti pagrindinės teisės ir asmeninius duomenis mūsų piliečių. Čia atvirai galiu pasakyti, susitarimai su Junktinėmis Amerikos valstijomis neretai būna labai sudėtingi, nes uh, pagrindinių teisų apsaugos samprata Junktinėse Amerikos valstijose ne visiškai sutampa su uh, jų uh, interesu kovoti su terorizmu. Tik mes turime iš tiesų pagalvoti, kaip mes galime kovoti su terorizmu. Kiekvienas racionalus žmogus supras, kad e, tą reikia daryti. Bet kita vertus, Europa uh, duomenų apsaugos klausimą vertina šiek tiek kitaip Nebejoju, kad diskusija bus labai sudėtinga. Dabar perinu prie paskutinio e, pastebėjimo, bendresnio pobūdžio pastebėjimo. Kaip matėte, čia susitikome su e, plataus masto, plataus spektro e, pranešėjais ir aptarėme ne tik hartiją, bet ir E, įvairius aspektus susijusius su metiniu ataskaitu. Nemažai laiko jau dabar praleidome diskutuodami apie tų ataskaitų ir pranešimų struktūrą, ar reikėtų kalbėti apie pavienės atskiras ES valstybės narės, ar galbūt reikėtų globaliau vertinti situaciją ir bendrai aptarti žmogaus teisų apsaugą. Kol kas mes dar nesutarėme dėl to, tačiau esu tikra, kad kolegos iš mūsų komiteto norės paremti sprendimą, kuris susilauks pasitikėjimo. Ne tik tarp nevyriausybinio organizacijų, bet ir tarp mūsų piliečių. Pirmiausia, tarp mūsų piliečių, kurie šį pranešimą turėtų vertinti kaip svarbų dokumentą. Tai tvirti, pa, pa, įrodytų, kad pilietinių laisvių komitetų galima pasitikėti e, kaip institucija, kuri gali apsaugoti jų pagrindinės teisės. Baigdama noriu pasakyti, kad tikiuosi sugebėsiu parengti pranešimą jų labai greitai ir e, galėsiu jums jį pateikti e, labai džiaugčiausi, jeigu jūs galėtumėt mums e, atsiųsti savo pasiūlymus. Norėčiau jūsų pilietinės visuomenės atstovų paprašyti, kad atsižvelgtumėte į tai, ką šiandien išgirdome. Reikėtų galvoti apie e, maksimalų galimybių išnaudojimą. Turime ieškoti būdų siekti pažangos neieškokime skirtumų, ieškokime kompromisų, ieškokime bendro vardiklio. Ačiū. Monika. Dėkoju Monikai. Nekantriai lauksime jūsų pranešimo ir su malonumu bendradarbiausime su jumis jį rengiant. Dėkoju visiems mūsų prelegentams, kurie dalyvavo šiame trečiame posėdėje. Dėkoju visiems, kas dalyvavo šiame klausime. Dėkoju už tai, kad jūs dėmiai klausėtės, dėkoju sekretoriatui už tai, kad šis renginys buvo surinktas ir dėkoju vertėjams. Baigiame šį posėdį ir linkiu jums viso ko geriausio.